Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich. Mėly kolegos, ponios ir ponai, norėčiau šiltai pasveikinti e, kandidatą į komisarus, e, pana Ševčiovič, kuris atvyko pas mus į klausimus šią popietę. Mm, jis bus atsakingas už transportą ir mm, kosminę erdvę. Taigi, uh, Šių klausimų tikslas yra mm, parlamentui išsiaiškinti, kiek kandidatas į komisarus turi mm, žinių ir kiek yra, yra nepriklausomas asmeniškai, kokios yra jo kompetencijos būsimai atsakomybės rytyje. Įtrė komiteto nariai, pramonės komiteto nariai taip pat dalyvauja uh, šiuose klausimuose, nes kadangi komisijos narys bus atsakingas už kosminę erdvę, tai įtrė komitetų irgi aktualu. Ponas Ševčiovič pateikė savo atsakymus į klausimus raštu ir visi parlamento nariai gavo šiuos atsakymus visomis kalbomis. Mes labai dėkojame už tai. Mm, Prieš suteikdamas žodį kandidatui į komisarus, aš norėčiau dar tarti keletą žodžių apie procedūrą. E, klausimai bus užduodami ping-pongo metodu, tai yra bus užduotas klausimas ir pateiktas atsakymas iš karto yra planuojami du e, klausimų raundai. Visų pirma, koordinatoriai turės po penkias minutės kiekvienas. Toliau antras raundas jau bus visiems parlamentarams. Čia bus skirta po tris minutės klausimai atsakymai. Um, laikrodis ekrane skaičiuos einantį laiką ir noriu priminti, kad e, tikrai laikas bus trumpas skirtas ir kai tik tai matysiu, kad nesilaikote pasisakymo laiko, aš iš karto jūs nutrauksiu ir paskirtajam kandidatui komisarus tą patį sakau, labai prašau laikytis pasisakymo laiko. Taigi, pirmame klausimą atsakymų raunde kiekvienam koordinatoriui bus skirta po penkias minutės. Tai reiškia, kad jų klausimas negali trukti daugiau kaip dvi minutės, o tada komisaro paprašysime iš karto atsakyti. Jo atsakymas neturėtų trukti ilgiau kaip tris minutės. Tai labai prašau turėti tai omenyje. Kuo ilgesnis bus jūsų klausimas, tuo mažiau liks laiko komisarui į jį atsakyti. Mes žinome, kad. Uh, glaustumas yra išminties esmė, taigi prašau laikytis laiko. Jūs galėsite pateikti papildomą klausimą, jeigu bus laiko. Mm, tada komisaras galės atsakyti į tą papildomą klausimą, tačiau papildomas klausimas turi būti ta pačia tema kaip ir pagrindinis klausimas. Jeigu papildomas klausimas bus užduodamas kita tema, aš dėja turėsiu įsikišti kaip pirmininkas ir nutraukti koordinatorių. Antrame raunde bus skiriama po tris minutės kiekvienam klausinčiam parlamento nariui ir atsakymui. Taigi vėlgi praščiau turėti omenyje, kuo trumpesnis bus jūsų klausimas, tuo daugiau liks laiko komisijos nariui į jį atsakyti. Šiame antrame raunde suteiksiu parlamentarams galimybę užduoti papildomą klausimą tik tuomet, jeigu iš tų trijų minučių bent viena pilna minutė bus likusi. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad yra vertimas į visas oficialias kalbas, taigi visi pasisakantieji gali kalbėti savo gimtomis kalbomis. Ir komisijos narys taip pat gali atsakinėti savo gimtąją kalbą, tačiau nepamirškite, kad yra vertimas, tad nekalbėkite per nevygreitai tam, kad visa tai, ką jūs pasakysite, galėtų būti išversta. Šie klausimai yra transliuojami internetu tiesiogiai per parlamento svetainę, taip pat galima juos vėliau mm, įsirašyti ir pažiūrėti. Taip pat galima ir per Twitterį sekti mm, kas vyksta čia. Taigi, dabar po šios įžangos aš iš karto noriu suteikti paskirtam kandidatui į komisijos narius e, Maras Šepčiovit žodį. Jis turi e, nedaugiau kaip 15 minučių savo įžangos žodžių. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atėjote pas mus, kad galėsite pakalbėti apie judumo ateitį Europoje. Jeigu mes norime, kad Europa auktų, klestėtų, mums reikia judumo ir tai reikia užtikrinti. Taigi, Prašom, būsimas komisijos nariai. Herren, apgeordnete des Europäische Parlamentes. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmininkė, kai pirmą kartą susitikome, jūs man tada paaiškinote, kaip jums svarbu, kad Europa turėtų tvarę transporto sistemą. Jūs taip pat man papasakojate apie mm, jūsų ryštą plėtoti mm, dviračių ir geležinkelių sektorius. Man buvo akivaizdu, kad tikrai mus sieja daug istorijos ir uh, Mes e, pergyvename ir geležinės uždangos laikotarpius, e, pirmininkas Berlyne, Žvatislavoje ir aišku, kad iš tikrųjų jaunimui gal sudėtinga tą suvokti, įsivaizduoti, tačiau Europos susivienimas buvo istorinis pasikeitimas ir e, šaltasis karas, Europos susiskaldimas turbūt didžiausia poveikia ir padarė transporto sektoriui. Todėl mano prioritetas bus įveikti tuos skirtumus, kurie vis dar egzistuoja, be kitų dalykų taip pat užtikrinant ir, kad Europos transporto tinklai būtų efektyvesni. Ponios ir ponai, kaip ir jūs, aš taip pat dalyvavau rinkimuose Europos parlamentą kaip kandidatas ir buvau išrinktas. Daug piliečių dalyvavo tose rinkimuose, taigi aš puikiai žinau, kokie klausimai mūsų piliečiams labiausiai rūpi. E, piliečiai patvirtino, kad transportas ir gerai veikianti transporto infrastruktūra yra nepaprastai svarbus jiems. Europos parlamentas pasirūpino kad tie pinigai, kurie numatyti TNT tinklams, būtų patrigubinti. Ir aš sakyčiau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip arti piliečių jūs esate. Transportas ir judumas yra Europos integracijos esmė. Aš tikiu, kad Europa 21 amžiuje nusipelno pasaulinio lygmens transporto sistemos, jeigu mes norime išlikti pasaulio lyderiai um, ir turėti aplinkosaugiškai gerą, saugią, modernę transporto sistemą, visą judumo sistemą, logistiką. Taigi mums reikia tvaraus stuburo visuomeniai. Ekonomikos augimas ir gerų, tvirtų darbo vietų kūrimas yra prioritetas Junkerio komisijai. Ir aš manau, kad mūsų bendros pastangos transporto ir erdvės rytyje tikrai prisidės prie šių tikslų. Esu pasirengęs intensyviai dirbti kartu su jumis ir prisidėti prie prezidento viso Junkerio pažado sukurti iš naujo 300 milijardų eurų investicinį paketą, įmatis naujoviško požiūrio ir kaip sverta ES, ES lėšoms panaudojant taip pat, ES lėšas panaudojant, modernizuojant ES infrastruktūrą. Aišku, mums reikia gerų projektų, mums reikia toliau ir mm, gero bendradarbiavimo su Europos investicijų banku. Mums reikia taip pat gerų santykių su privačiu sektoriumi, kad iš tikrųjų Europa Europa išbristų iš krizės ir turėtų pasaulio lygmens infrastruktūrą 21 amžiui ir po, tiems poreikiams patenkinti. Aišku, kad mums reikia iškios in, vizijos, mums reikia um, Europą parengti ne tam, ko mums reikia dabar, bet mums reikia paruošti ją ateidžiai tam, ko mums reikės po 10, 20 ar 30 metų. Tai reiškia, kad mums reikia išmanios transporto sistemos, mums reikia tarp, tarp modalinių daugia rūšių visiškai apjungtų integruotų tinklų paremtų naujomis palidovinėmis ir skaitmeninėmis technologijomis. Mums reikia naujų paslaugų ir e, produktų, kurie leistų Europos piliečiams ir verslui uh, turėti platų pasirinkimą įvairių tvarių transporto alternatyvų, kad iš tikrųjų būtų galima tiesiog savo išmaniajame telefone paspausti mygtuką ir viskas veiktų. 70 procentų es piliečių gyvena miestuose, transportas turi didžiulį poveikį jų gyvenimo kokybę, ar jie vaikščiotų pėsčiomis, važiuotų dviračiu, automobiliu ar autobusu. Todėl mums reikia transporto sistemos, kuri būtų paremta novatoriškais sprendimais. Tokiu būdu Europa susigražintų savo konkurencingumo pranašumą ir sukurtumėm tikrai šaunias darbo vietas jaunimui, galėtumėm užtikrinti stabilumą 11 milijonų transporto darbuotojų, kurie tikrai pasišventė dirba šioje srityje. Ir galiausiai mums reikia tokios transporto sistemos, kurioje būtų patys aukščiausi saugos ir saugumo standartai. Jūs galite paklausti, kaip tą viziją gyveninti, kur pradėti. Aš paminėjau TNT tinklą ir noriu jūs patikinti, kad jei mane patvirtinsite, tikrai labai dir, daug dirbsiu gyventydama šios projektus. Dirbsiu vardan visų koridorių, stengsiuos iš, iš, išspręsti dar tas probleminės vietas ir tikrai um, nedvėjodamas tais, naudosiu taisyklę. Arba naudoji, arba prarandi tam, kad išliktų motivacija tarp valstybių narių. Ir iš tikrųjų, kad tie tinklai būtų gyvi, aš jau um, esu pasirengęs dirbti su jumis labai daug, rengiant ir teisėkurnius pasiūlymus, kurie dabar yra svarstomi pavyzdžiui, ketvirtasis geležinkelių paketas arba bendra, e, e, bendras Europos dangus, aš manau, jie turi pasiekti didelės pažangos. Ir noriu patikinti, kad tikrai socialinio jautrumo klausimai, visas susirūpinimas tikrai bus mano dėmesyje. Ir mm, mano pasiūlymai bus gilinti socialinį dialogą, dirbti su socialiniais partneriais, kad turėtumėm modernę transportą eksporto e, sritį, tačiau nepakenktumėm tvirtiems socialiniams standartams. Aišku, kad e, Europos transporto sektoriui pozityvus de, e, pasikeitimai įvyks tik tuomet, jeigu Europos Sąjunga sieks aukščiausio lygio e, keleivių teisių užtikrinimo. Ir aš manau, kad iš tikrųjų čia labai svarbu galvoti apie tokias įmonių praktikas, kaip kad pavyzdžiui per nelik didelis bilietų pardavimas arba tvarkaršių pakeitimai paskutinę minutę, tą, jo, jie turi atsisakyti tokių dalykų. Gerbimi parlamentarai, bendra Europos transporto erdvė turi apimti visas transporto rūšis. Mes turime galvoti apie geležinkelio sektoriaus tarpusavio saveikumą, įvengti fragmentaciją, pasiteldami tokias signalizavimo sistemas tokias kaip RTMS. Ir mes turime pasinaudoti ir Europos geležinkelio agentūrą tam, kad e, nebūtų tų 26 tūkstančių skirtingų nacionalinių taisyklių, kurios vis dar blokuoja šios sektoriaus galimybės e, pereiti prie m, mm, tikrai m, e, tikrų, pas, tikrų pasikeitimų ir bendrų įmonių, kaip, kaž, kaip kad, pavyzdžiui, Shift to Rail. Mes turime galvoti apie tai, kas brangiai kainuoja mūsų piliečiams ir galvoti, kad tos paslaugos turi būti efektyvios ir atitikti kainą. Ir, ir tuo pat metu reikia padėti ES geležinkelių gamintojams, kad jie galėtų išlaikyti savo pagrindinės pozicijas pasaulyje. Aš taip pat labai tikiu bendra Europos erdvė. Aš negalvoju, kad mes galime toliau prarasti po 5 milijardus eurų kasmet, vien dėl to, kad nesugebame sugebama sukurti darnios Europos oro erdvės. Mes turime galvoti apie e, mūsų orlaivius, kaip jie skraido ir brangesniais, ir ilgesniais maršrutais, kaip yra daugiau CO2 išlakų kūriama jie yra priversti tai daryti. Mes todėl turime pakeisti viską šioje srityje, mes turime galvoti apie oro uostų geresnį veikimą ir pajėgumus, apie mūsų kaiminystę, vidurio rytus pavyzdžiui, kur iš tikrųjų didžiulė konkurencija. Mums reikia tinkamų pajėgumų Europoje. Taip pat aš manau, kad mūsų oro erdvę reikia tam paremti ir aš manau, kad Cezar atlieka puikų darbą. Aš manau, kad palidovinis potencialas yra labai svarbus ir mūsų e, šios, e, šis sektorius turi išlaikyti savo pranašumą ir konkurencingumą ir užtikrinti užtikrinti saugą. Taip pat, kaip žinome, Europa yra stambiausias priekybinis blokas pasaulyje, tačiau kartais mes pamirštame, kad 75 procentus mūsų eksporto ir importo perveža laivai. Mes turime didžiausią laivyną pasaulyje. 40 procentų pasaulio laivų yra Europos nuosavybėje. Trys Europos uostai yra didžiausi vartai į jūrą planetoje. Todėl mes turime sutelti dėmesį šį sektorių. Turime užtikti, kad šis sektorius, taip pat kaip ir kiti sektoriai, būtų visiškai integruotas į tokią bendrą Europos transporto erdvę, kuri paremta įvairiomis transporto rūšimis. Tai reiškia, kad reikia uostų infrastruktūrą modernizuoti ir susėti su transeuropiniais koridoriais. Tai reiškia, kad Europos jūrų transporto sistema turi būti sistema be kliūčių ir tai tari tapti realybę. Taip pat turime surasti būdą efektyviai kovoti su šiltnamio efektą kūrenčiomis išlakomis ir oro tarša, kadangi mes kalbame apie globalę pramonę. Mes turime tikrai daryti pažangos ir jūro organizacijoje, ir reikėjo aviacijos atveju. E, čia valstybės narės juk yra narės, taigi bendradarbiavimas čia yra esminis. Kai ieškome naujų potencialų, mes turime daugiau dėmesio skirti vidaus vandenų, vandenų sričiai. Labai dažnai jie galėtų suteikti geriausią sprendimą, ieškant taršos mažinimo, gebėjimų stiprinimo ir prieigos gerinimo. Tačiau ši e, rūš, transporto rūšis dar yra labai fragmentuota. Laivai labai pasenę, o pavyzdžiui, Dunojaus e, vandens keliais yra naudojamasi tik 15 procentų e, e, viso potencialo. Dabar e, pagal Najadės programą mes galime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau dirbti ir būti konkurencingesniems šioje srityje. Jei leistumėt, gerbi parlamento nariai, aš norėčiau dabar e, baigti savo kelionė aplink pasaulį kelių transportų. 72 procentai keleivių yra pervežami automobiliais, 45 procentai krovinių pervežami sunkvežimiais Europoje. Tai yra ma, e, milžiniškas sektorius ir e, lygiai taip pat jis kelia ir milžiniškų iššūkių. Mes turime spręsti problemas susijusius su geresniu kelių transporto organizavimo. Mes dabar matome, kad prarandame 1 procentą BVP kiekvienais metais dėl transporto grūščių. Turime uh, kelių krovinių pervežimą geriau valdyti, kadangi akivaizdu, kad negalima toliau leisti tokios praktikos, kai vienas iš keturių sunkvežimių važiuoja tuščias mūsų greitkeliais. Turime išmitingai ir aiškiai taikyti uh, visas taisyklės. Ir aš manau, kad turime uh, detaliau svarstyti uh, tų taisyklių įgyvendinimą, pavyzdžiui, taisyklių dėl kabotažo įgyvendinimą. E, pramonės patiriamas spaudimas mažinti transporto grūstis, triukšmo lygį, CO2 emisijas, tuo pat e, metu stengiantis sustiprinti saugumą, e, akivaizdžiai ateityje tik didės. Dabar matome, kad reikia daugiau pažangos šioje srityje, kad nebeliktų tokių dalykų kaip 26 tūkstančiai mirčių kiekvienais metais keliuose. E, negalima priimti jokių nuolaidų dėl saugumo visoms transporto rušims. Europa ir toliau turi būti išlikti saugiausia transporto sritimi pasaulyje. Aš esu sikinęs, kad labai greitai mes galėsime kalbėti apie išmanesias transporto priemonės keliuose, kurios galės viena su kita susikalbėti. Taip pat galėsime naudoti alternatyvius energijos šaltinius, kuriuos numato Europos viso masto infrastruktūra. E, taip e, mes e, sieksime pažangos kelių sektoriuje, bet jeigu mes tų tikslų norime pasiekti, turime sukurti adekvatų teisės bazę, teisinį pagrindą Europos infrastruktūrai. Aš labai džiaugiuosi, kad erdvė ir transportas vėl sugrįžo. Tai rodo, kad erdvė priartėjo prie vartotojų. Tai nuo dabar iki 2020 metų mes norime pasiekti, kad būtų sukurta reikalinga erdvės infrastruktūra, e, kad galėtų pradėti veikti Galileo Kopernikus e, ir jos galėtų tiekti paslaugas vartotojams. Kad tą pasiektume, ES turės per penkerius metus nusiųsti į orbitą dar 30 palidovų. Europa turi tvirtą e, industrinę bazę technologinių požiūrių erdvės programos ES turi galimybių sustiprinti jos konkurencingumą, skatinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir sukurti darbo vietų bei ekonomikos augimą. Nepamirškime, kad kosmosas visų pirmiausia turi tarnauti Europos piliečiams. Europos piliečiai, ar jie naudotųsis telefonu, ar, per, ar vykdytų finansinės operacijas, ar skristų, ar žiūrėtų orų prognozes, ar ieškotų restorano, kuris yra arčiausiai jų automobilio. E, jie visada naudojasi erdvės infrastruktūra. 7 procentai europiečių BVP priklauso nuo pasaulinių navigacijos per palidovus e, įrenginių. Žinoma, kaip ir visos daug siekiančios įmonės ir techninių požiūrių sudėtingi renginiai, e, tai e, tas rytis turi tobulėti. Mes e, suprantame, kad e, mūsų gebėjimas pasimokyti iš praeities klaidų leis mums sustiprinti erdvės programas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, transportas yra tas rytis, su kuria esame visi susiję. Transportas yra šių dienų visuomenės stuburas. Europos transporto pramonė ir logistika yra Europos konkurencingumo ir inovatoriškumo varomoji jėga. Aš galėjau, jeigu jūs mane patvirtinsite kaip transporto ir erdvės komisijos narį, aš kartu su jumis dirbsiu, kad e, užtikrintume Europos kaip galarnės lyderės poziciją, kad sukurtume visas priemonės e, suteikiančias Europai uh, infrastruktūrą reikalingą 21 amžiui, skatinančios ekonomiką, kuriant darbo vietas, skatinant inovacijas ir apsaugant aplinką. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr Šepčovič. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch dafür. Dėkuoju, panu Šepčovičiai. Taip pat dėkojame už jūsų įrodytą kalbų mokėjimą. Jūs kalbate keturiomis kalbomis ir mano jūsų pasisakymas man labai patiko. Taigi, pirmasis raundas prasideda nuo Vim van de Kamp. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs dar nekalbate Niderlandų kalba, bet manau, kad žinias galite netrukus pagerinti. Sveikiname jūs atvykus į parlamentą EPP frakcijos vardu. Norime bendradarbiauti su jumis tikrai veiksmingai laikantis užsibrieštų tikslų. Be transporto Europos ekonomika yra statiška. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, Baltoji knyga, kuriant bendrą Europos transporto erdvę. Europos parlamentas nustatė prioritetus. Ar jūs tuos prioritetus patvirtinsite, ar bandysite juos pakeisti? Kokie jūsų planai? Antrasis klausimas. TNT projekto finansavimas jau buvo jūsų minėtas. Numatyti 300 e, milijardų eurų, kuriuos numatė ponas Junkeris. Kiek jų bus skirta TNT projektui? Norėtume išgirsti konkrečius skaičius. Ir dar pirmininkė vienas keblokas klausimas. Bendarbiavimas su kitais Europos komisijos nariais ir generaliniais direktoratais. Mes pastebėjome, kad komisaras atsakingas už transporto sritį, dažnokai yra užgožiamas konkurencingumo ar kitų komisijos narių. Manau, kad transporto sritis turėtų žinti svarbę e, vietą mūsų visuomenėje. Ir jeigu liuk keletą minučių ir kitą paklausiu klausimą. E, žmonės su ribotu judumu. Kalbame apie didelius projektus, e, geležinkelius, kelius, bet kokia jūsų mintis, jūsų ketinimai e, gerinant e, transporto priemonės riboto judumo žmonėms. Dėkoju toliau žodis ponui Ševčiovičiui. Tikrai pažadu, kad pasitengsiu pramokti Niderlandų kalbos. Taip, dėl klausimų. Kai kalbėjusi su savo kolegomis komisijoje, kaip nustatyti artimiausiam penkiems metams gairias, prie jau išvados, kad reikėtų peržiūrėti, kaip manoma greičiau, baltąją knygą. Nes pastarųjų metų pamoka buvo tokia, jog baltoji knyga buvo paskelbta kiek vėlokai, praeitos kadencijos metu, todėl galiu tik pažadėti, kad padarysiu viską, kad šita baltoji knyga būtų peržiūrėta. Dabar galima pasakyti, kad pažanga padaryta nemaža. 24 veiksmų programos iš 40 iš Baltosios knygos buvo baigtos arba pradėtos įgyvendinti. Aš e, tikrai diskutuosiu su kolegomis komisija dėl šio dokumento ir e, grįžęs jūs informuosiu, kviesdamas jūs bendradarbiauti kartu su manimi ir su komisija. Taip, ten T projektas ir 300 milijardų investicijos. Taip, tai yra daug e, didelė suma, tačiau mums e, tų pinigų nepakanka Europoje, reikėtų gerokai daugiau. Manau, kad geri infrastruktūros projektai, kurie prisideda prie sistemų, transporto sistemų modernizavimo, gali pritraukti privataus sektoriaus investicijų. Ir čia viešo ir privataus sektoriaus e, partnerystę galėtume ypač akcentuoti. Ir paskutinė finansinė daugiametė perspektyva buvo taip ir suformuota tuo tikslu. Kiek konkrečiai, na, sunku pasakyti, nes sunku ką surasti e, vienodų vienodos svarbos infrastruktūros projektų, kuriems būtų skirtas finansavimas. Dabar dėl bendradarbiavimo su kitais generaliniais direktoratais. Aš esu dabar komisijos viso pirmininkas ir pažadu bendradarbiauti su savo kolegomis, dirbant prie riboto judumo žmonių e, problemų. Ir mes pasiūlysime jums Europos prieigos aktą ir apie tai informuosime tinkamu metu. Dėkoju. Dabar perėsime prie kito klausimo. Gerbimas pirmininkė, gerbimas paskirtasis komisarė, socialistų frakcijos vardu norėčiau Jums palinkėti kuo didžiausios sėkmės, perinu prie savo klausimų. Socialinės teisės ir apsauga. Ar Jūs žadate vertinti socialinius aspektus kaip svarbius transporto politikoje? Ar jūs pritartume tam, kad socialinių teisų apsauga turėtų būti Europos erdvėje užtikrinama geriau? Ir kaip jūs e, užtikrinsite tų principų įgyvendinimą? Antra, tvarus miestų mobilumas arba judumas. Taip, didėjai miestai kenčia nuo transporto problemų. Todėl kaip jūs vertinate dabartinę ES transporto mobilumo sistemą ir strategiją? Ką, kaip jūs ją galėtumėte gerinti? Kaip komisija žada pagelbėti valstybėms narėms, populiarinant elektromobilius ir formuojant visuomonės e, nuomonę uostų paslaugų paketas. Parengta direktyva, bet jinai labai glaudžiai susijusi su valstybės pagalba. Todėl kaip bus nukreipiama valstybės pagalbos e, teisės aktų e, visuma sprendžiant šią problemą. Toliau, gigalaineriai, ketvirtasis klausimas. Ar jūs e, numatote dirbti prie šio klausimo? Ir galiausiai Europos geležinkeliai. Kokie specifiniai žingsniai numatyti jūsų komisarė naujoje komisijoje, kad e, būtų sumažintos geležinkelio transporto e, lėšos. Dėkuoju, jūsų klausimai labai įdomus ir svarbus. Pirmiausia, socialinės teisės. Manau, kad e, naujoji komisija turi turėti vieną vaidmenį, kai mes renksime savo mandatą, savo programą ir e, kuomet ta programa bus vertinama, turėtume užduoti savo labai svarbų klausimą. Kaip ta programa įtakos užimtumą Europoje? Ar kursime darbo vietas, ar žmonėms tik kelsime problemas nuo savo laisvosios rinkos? Manau, kad transporto srityje šie klausimai bus labai svarbus. Tiesą pasakius, per pastarosius metus mes galėjome tikrai palaikyti geresnį socialinį dialogą. Taip, jis vyko ir vyko daugiau tik techninių lygių ir rodos trūktų tik didesnio pasitikėjimo. Tai yra bendradarbiavimo socialiniais partneriais ir tai yra esminis dalykas. Ir dabar norėčiau peršokti prie jūsų klausimo dėl uostų. Manau, tai yra ypatingas rytis, kur, mano manimo, reikia irgi kurti pasitikėjimo santykius. Taip, šioje srityje buvo du sunkus teisės aktai. Tai yra trečiasis pasiūlymas, kuris dabar yra parengtas, su sudaniniais partneriais pasiruošęs sudirbti, kad šį teisės paketą mes išnagrinėtume. Turime rasti išeičių, kaip susijęti transeuropinius transporto tinklus ir taip pat atnaujinti trečiąją programą, kad ji pagelbėtų Europos naujų infrastruktūrų kūrimui. Toliau, tvarus miestų judumas. Daugelis piliečių gyvena miestuose. Daugiausia nelaimingų atsitikimų irgi įvyksta miestuose. Daugiausia CO2 emisijų irgi yra iš miestų. Todėl visiškai suprantama, kad mes kūrėme tvarias miestų transporto programas. Bet čia iškyla ir subsidiarumo klausimai. Turime diskutuoti viską su valstybėmis narėmis ir galiu pasakyti, kad pažvelgus į mm, miestų merų požiūrį, tai matyti, kad jie nori plėtoti mobilumo programas ir kitokias įvairias platformas, kurių pagalba jie galėtų pasidalinti gerąją patirtimi ir spręsti e, piliečiams e, iškylančias problemas. Dėkoju. Toliau Hubert Zylė. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už įžanginį žodį, ponui Šešovčiui. Ir mes frakcijos vardu esame pasiruošę bendradarbiauti su jumis. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau užduoti šiame komitete, vis nerimaujame, kaip bus įgyvendinima e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Mes e, manome, kad į, pagal taisyklį iki 2020 metų, jeigu nebus įgyvendinami tam tikri e, prioritetai, tai tuomet neteksime komisijos finansavimo. Yra ir kitų pagrindų tinklų finansavimo e, programa, kuri, pagal kurią e, finansuojamos valstybės, valstybių narių atskiri projektai ir labai sunku apjungti tokius projektus tarp valstybių. Kaip komisija bandys pasinaudoti šitą Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę finansavime? Toliau, skraidimas virš Sibiro. Mes e, susidurėme su problemus naudodomis Rusijos oro erdve. Ir jeigu Rusija nesilaikys savo reikalavimų, tai jinai pažeis Čikago konvenciją. Ir mm, mes tikrai susidursime su problemus. Todėl klausimas, ar atėjo laikas imtis sankcijų arba panaudoti spaudimą, kad Rusija nesimtų tokių veiksmų. Dėkoju už abu klausimus. Taip, dėl transporto koridorių, tai tikrai problema, su kuria susidūrėma centrinė ir rytų Europos valstybėse. Čia jūs esate tikslus, kad 16 e, metai bus tuo požiūriu labai lemtingi. Tai yra verslo labai svarbus metai. Jeigu Nes jeigu jūs e, nesilaikysite savo pažadų ir nesilaikysite tvarkarčio, tai tuomet e, kitiems Europoje prireiks to finansavimo, nes gali susidaryti tokia situacija kaip ir kitose valstybėse narėse, kai mm, nėra įsisavinimo valstybėse narėse numatyti, numatytos finansavimo lėšos. Taigi nebūsiu toks uh, detalus, spręsdamas šį e, finansavimo klausimą. Suprantu, kad e, kitas įk sudėtinga valstybėms įgyventi ir tos projektus. Todėl esu pasiruošęs peržvelgti apskritai visas, visus projektus, visą jų sąrašą ir atkreipti dėmesį, kad štai čia ar ten jūs galite netekti tų pinigų ir jų neįsisavinti. Mes suvokėme, kaip e, reikalingi tie pinigai ir kaip mums būtinas tas finansavimas. Todėl aš labai atidžiai vertinu šitą problemą. Toliau, skry, skrydžiai virš Sibiro. Taip, mūsų santykiai su Rusija yra kompleksiški. Ne tik politikos, bet ir transporto srityje. Taip, panagrinėsiu šį klausimą, nes su šia problema sudarime jau ilgas laikas. Gavome daug pažadų ir vienas iš paskutinių pažadų iš Rusijos buvo tas, kad prieš prisijungiant prie PPO mes, e, sako Rusija, panaikinsime tos mokesčius ir jums jų nebetaikysime. Tačiau kol kas Europos kompanijos moka daugiau nei 300 e, milijardų eurų būtent per tokius mokesčius. Tuo tarpu Rusijos oro linijos e, skraido pagal tokias pačias taisyklės kaip europiečių lėktuvai, todėl tai nėra teisinga. Labai tikiuosi, kad e, tie santykiai su e, Rusija normalizuosis ir labai tikiuosi, kad e, mes įtikinsime valstybės narės, kad kur kas geriau, jeigu Europos valstybės gali kalbėti vienu balsu ir paspausti Rusiją dėl tų mokesčių taikomų skrydžiams virš Sibiro, nes tai prieštarauja tartutiniams taisyklėms. Ačiū. Gesine Meissner das Wort. Ja, Herr Meissner. Šefčiovič auch sagt. Ačiū. Pirmininkė Šefčiovič. Liberalų frakcijos vardu aš irgi norėčiau pasveikinti jūs čia ir norėčiau sutelkti dėmesį dabar iš esmės į bendrą Europos transporto erdvę. Mes to siekiame, mes norėtume, kad ji būtų sukurta. Ir daugiausia dėmesio skirčiau vandens transportui. Jūs kalbėjote uostus ir džiaugiuosi, kad paminėjote ir vidaus vandenų kelius. Tikrai kalbama daug apie tai, kad būtų galima nuimti dalį naštos nuo geležinkelių ir perkelti ant vidaus vandenų, mm, bet labai mažai apie tai e, dėl to klausimų dirbama. Ir ketvirtame geležinkelių pakete galbūt ne nevisiškai panaudotas tas potencialas. Jūs kalbėjote apie, tą, apie tai, kad mažai to potencialo vidaus vandenų kelių yra panaudojama. Tai aš galvoju, mm, gal reikėtų šią sritį plėtoti, gal reikėtų perstatyti tiltus, gal reikėtų šliuzus keisti. Aišku, tai nėra gal taip lengva padaryti kaip kitose transporto rūšise, bet ar jūs galvojate, kad čia būtų galimybių žengti į priekį? Nes tikrai dažnai būna problemų su įgyvendinimu, tarkim, Dunojų Vokietija ir, pavyzdžiui, susidurta su daug piliečių protestų ir turizmo aspektas taip pat aktualus. Reikia pasiekti pusiausviros tarp to, kas yra politiškai teisinga ir mm, Elbė taip pat tarp Vokietijos ir Čekijos yra problemų, kaip išjudinti e, tuos klausimus, juk aišku, ta e, transporto rušis yra taip pat ir palankia aplinkai. Thank you very much, Madam Meissner, for Labai ačiū, ponia Maisner, už jūsų klausimą. Jūs visiškai teisi. E, dėje vidaus vandenų keliai, vidaus vandenų transportas e, šiek tiek e, primirštas, netaip pastebimas. Buvo įvairių problemų, galbūt laivynas pasenęs Todėl vidaus van, ir vandaus vandenų kelių infrastruktūra gal nepakankamai gerai išlaikoma, bet to yra problema dėl šių kelių fragmentacijos. Dažnai mm, mažos įmonės, net mikro įmonės, šeimos įmonės prižiūri kažkokią tai dalį, taigi sunku užtikrinti investicijas, sunku užtikrinti šio sektoriaus augimą į mm, masto ekonomikos proporcijas kažkokias. Tai, taigi labai džiaugiausi matydamas darbą šią linkmę. Iš tikrųjų, šis sektorius yra daug žadantis ir kaip jūs teisingai pasakėte, tai yra ekologiškas, aplinkai palankus, aplinką tausojantis um, transporto vari, vari, variantas. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek geležinkelio uh, vagonų galima sukelti ant vieno laivo, be to um, vertinant ir tai, kad uh, iš tikrųjų ir pagrindinės jungtis su uostais irgi gali būti užtikrintos. Taigi šis trans Ši transporto rūšis turi daug perspektyvų. Aš norėčiau jūsų paramos šioje srityje ir aš pasitelksiu Najadės programą, kad pasistengčiau atgaivinti e, šį sektorių, kad galėčiau padėti toms mikro įmonėms e, renovuoti savo laimu, laivus, e, kad būtų galima galvoti ir apie naują dizainą, nau, naujus variantus, kurie tikrai būtų palankus aplinkai. Um, galvotume, reikėtų galvoti ir apie kitokius reikalavimus sėtinus su uh, moderniai atnaujintų sektoriumi. Labai svarbu galvoti ir apie investicijas, kurios leistų išlaikyti navigacijos kokybę, visą infrastruktūrą, kad būtų tie keliai gal, naudojami. Aš esu iš Bratislavos e, prie Dunovos, taigi visas tos diskusijos e, dėl Dunojaus su kaiminėmis, e, man visa tai yra žinoma ir aktualu. Aš tikrai mm, džiaugiuosi, kad mm, Dunos strategijos šaliai, Dunos uh, tinkamumas navigacijai buvo nepaprastai aktualus ir e, buvo su tuo siejama daug potencialo, daug galimybių, galvojant apie regionus ir miestus, kurie yra paliai šią upę. Taigi aš manau, kad mes turime spręsti piliečių susirūpinimą, turime įtraukti juos į šias diskusijas ir parodyti, kokį potencialą turi š e, ši transporto rūšis, jeigu ji būtų atgaivinta, mm, kiek daug naudos teiktų regionams, miestams. Ir aš esu įsitikinęs, kad tai labai svarbus sektorius ir tikrai galime tai padaryti. Labai ačiū, Marija Kiulė. Kiulėnin. Ačiū pirmininkė. Sveikinu Jūs komitete. Pana Šefkovič. Geriausi linkėjimai iš GUE NGL frakcijos. Pateiksiu tris klausimus. Pirmiausia, apie darbo sąlygas. E, griežtėjanti pasaulinė konkurencija kelia Europos ekspertų pozicijai e, grėsmę transporto rinką ir panašu, kad e, vietoj tvaraus ir saugaus mobilumo susidursime su daugiau problemų. Kaip jūs užtikrinsite, kad ES pagreitins Europos e, kompetencijos stiprinimą, švietimą ir e, kvalifikuotos darbo jėgos transporto sektorių rengimą? Ypač aviacijos sektorioje vadinamieji pigieji oro vežėjai neretai rizikuoja saugumu ir kelia grėsmę bendrosiams taisyklėms ir atlyginimų sąlygoms. Rytų Europa e, stengiasi pagerinti darbo sąlygas ir turi užkirsti kelią socialiniam dempingui. Kitas dalykas - komisijos programa augimui, užimtumui ir investicijos į emisijų tikslų mažinimu. E, Europai reikia gyvybiškumo ir augimo skatinimo. Mes turim sukurti tokią transporto politiką, kuri iš tiesų paremtų Europos ir jos piliečių konkurencingumą bei gerbuvį. E, skaitmenėjimas per trumpą laiką apėmė visus visuomenės sektorius. Šiandien tai yra labai svarbus piliečių ir įmonių kasdienybės gyvenimo elementas. Bet tą patį galime pasakyti apie mobilumą ir logistinius sprendimus. Bet transporto sektoriuje skaitmenėjimas tik prasideda. Galimybių bus atverta daug ir tikimės, kad jos išauks. Deja, Azijoje, Amerikoje ir pats transporto sektorius atrodo e, yra labiau išnaudojęs skaitmenėjimą negu Europa. Aš tikiuosi, kad jūs galite padaryti Europą lyderę e, sausumoje, jūroje ir uos, e, ore. Ir uostai, oro uostai E, gali tapti geriausi be socialinio dempingo. Kaip Europos komisijos milijonai gali pasitarnauti Europos transporto sektoriui, kad jis būtų labiau suskaitmenintas ir Europa taptų pažangę, orientuotai vartotojus, saveiki ir tvari transporto sistema. Gerbiamas komisijos nariai, žodis jums. Klausimas buvo labai ilgas, jums labai nedaug laiko liko atsakymui. Ačiū pirmininkė. Pritariu gerbiamos Europos parlamento narės susirūpinimui. Faktas tas, kad jeigu pažiūrėsim savo vairuotojus, tai vien Vokietijoje po dešimties metų reikės 250 tūkstančių vairuotojų, 40 tūkstančių daugiau reikės Niderlanduose. Po dešimt metų uh, 30 procentų geležinkelio darbuotojų išeis į pensiją ir mes prarasime labai vertingą kompetenciją. Europos e, e, laivuose dirba 300 tūkstančių filipiniečių. Kitaip mes e, neturėtume žmonių, nesugebame motivuoti jaunimo, kurio tarpe dabar nedarbas yra didžiausias po antro pasaulinio karo, bet mes nesugebame jų priversti eiti dirbti transporto sektoriuje. Taigi, pirmas dalykas, kurio mums reikia, tai yra supratimo Transporto sektoriaus įvertinimo pakeitimas. Turime paaiškinti, išaiškinti, pristatyti tą sektorių kaip modernų, kaip e, tokią e, gyvenimo sritį, kurioje galima pasinaudoti aukščiausio lygio technologijomis, kurios yra orientuotos į ateitį. Mes turime pasiekti mokyklas ir dirbti su socialiniais partneriais įvairiausiais lygmenimis. Taip pat turime svarstyti darbo sąlygų klausimą, tai yra vienas iš svarbiausių temų, viena iš svarbiausių temų, koks socialinis saugumo ligmuo, kokie atlyginimai, koks konkurencingumas darbo rinkoje. E, turime užtikrinti, kad tas sektorius būtų patrauklus jauniems europiečiams, nes tie žmonės turi pakeisti tuo į pensiją išeinančius europiečius, kurių bus labai daug po 10-15 metų. Dėl skaitmenėjimo aš optimistiškai vertinu šį aspektą. Matome, kad uh, E, skaitmenėjimo procesas vyksta labai greitai ir šiuo požiūriu ryšys su erdve ir kosmosu būtų labai naudingas. Dėlį. Dėkoju, Karina Dėlį. Dėkoju prieš užduodama klausimą galiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylusi, kad šiandieną komisijoje yra tik tai devynios moteris, tuo tarpu parlamentas nuolat kovoja už paritetą. Bet žinoma, tai ne jūsų kaltė, gerbiamas paskirtasis komisarė, todėl žaliųjų vardu sveikinu jūs parlamente. Aš savo klausimą užduosiu prancūziškai, nes jūs puikiai mokate kalbate. COP21 posėdis vyks šių metų pabaigoje ir kitais metais Paryžyje, COP22. Mums žaliesiams tai labai svarbus e, susitikimas, nes transporto klausimai klimato kaitos kontekste yra mažai regimi, nes tai vis tik tai yra svarbus ir skubus klausimas. Kaip jūs šiame klimato viršūnių susitikime bandysite įtraukti šitą e, problematiką į darbo atvarkę, nes e, kai kas mano, kad e, kai, transport, kai kurios transporto jungtis, pavyzdžiui, Lyonas Turinas, nėra vertinami kaip reikalingi ir jiems net neskirimas finansavimas. Tuo tarpu šiandieną būtų tikrai tas apsisprendimas tomis tais koridoriais pasinaudoti. Ir tai galėtų būti net piliečiams naudinga. Paprastas pavyzdys. 8 milijonai prancūzijos piliečių net negali naudotis transporto e, priemonėmis. Šitas fenomenas Europoje be to plečiasi. Taigi kaip komisija uh, galėtų finansuoti tokio pabudžio projektus, kaip komisija numato finansuoti NITIL projektą. Pavyzdžiui, Lionas Turinas. Toliau. RTET e projektas. Kaip jūs juos numatote finansuoti, jeigu dar nėra įvertintas poveikis aplinkai? Ir kitas klausimas, Kaip įvertinti šitą prieštaravimą? Yra 3 BVP procentai ir toliau e, numatyti įsipareigojimai valstybėms narėms prisidėti prie tokių projektų finansavimo. Pone Deli, dėkoju Jums už pasveikinimą parlamente. Jeigu jūs leisite, vis tik angliškai atsakysiu, nes mano žinios, prancūzų žinios yra šiek tiek ribotos. Pažadu, patobulėsiu ir geriau pramoksiu prancūzų ir kalbėsiu būtent šios ryties terminais. Taigi, tęsė komisaras jau anglų kalba. Jūs teisi, kad klimato viršūnių susitikimas e, Paryžė bus labai svarbus. Žinau, kad Europa gali visuomet padaryti daugiau. Žinome, kokie mūsų tikslai, kokie norai, ypač bendrabiaudint su pasauliniais partneriais. Ir dabar atėjo laikas pasinaudoti visais įmanomais argumentais, kad partneriai prisidėtų prie mūsų norų pastangų sumažinti CO2 emisijas ir apsaugoti e, pasaulį. Mano kolega Potočnikas pat, e, sako, kad e, planeta išliks, bet ką mes padarysime tai savo planetai. Taigi pritariu Jums, kad mes turime tikrai išlikti ryštingai, ryštingi ir ieškoti e, sąlyčio taškų su pasauliniais partneriais. Aš buvau sustikęs e, New York'e su tam tikrais e, atsakingais asmenimis, kurie kalbėjo apie savo įsipareigojimus klimato apsaugojimo tikslams ir tai yra geras ženklas. Dėl mūsų aplinkosaugos darbotvarkės. Taip, tie visi skirtingi aplinkosaugos tikslai, sakykime, 2020 programa ar kitos programos, tai galima pasakyti, kad e, vienur sekasi mums geriau, kitur blogiau. Bet e, kalbant apie transportą, tai geriausių tikslų, geriausiai tikslų pasiekėme būtent per reglamentavimą ir e, skatinimą pramonės atstovus sumažinti CO2 išlakas. Taigi Manau, kad mūsų užsibriežti tikslai yra svarbus, kad jų privalu laikytis ir turime skatinti pramonės atstovus tas emisijas mažinti. Ir kitam klausimui atsakyti panašu, kad man nebeliko laiko. Dėkoju toliau Pėtė Lundgren. Ačiū pirmininkė už teiktą žodį, ačiū gerbiamam Šefkočiu už tai, kad atėjote į komitetą ir atsakote mūsų klausimus. Pirmiausia, aš norėčiau išsakyti pasmastymų dėl šio dokumento. E, daro įspūdį e, bent jau vieno vertus, o kita vertus šiek tiek gazina. Aš e, matau, kad jūsų gyvenimo prašymė yra labai skirtingų elementų. O dabar jūs užimate politiko aukščiausią poziciją. Jūsų pareigos turės įtakos daugybei žmonių skirtingose transporto srityse. Ir jums trūka ta paprasčiausio praktinio darbo patirties šioje srityje. Aš kaip Švedijos parlamento narys Norėčiau pasakyti, kad yra beveik neįmanoma savo rinkėjams transporto rinkoje paaiškinti, kad toks kandidatas yra tinkamas e, transporto komisaro pozicijai. Žmogus, kuris neturi praktinės patirties, praktinių žinių apie didžiausias problemas transporto sektoriuje. E, jūs užaugote akademinėme pasaulyje Ir e, turime pasakyti, kad jūs lyginant su paprastais darbininkais uždirbot įspūdingus atlyginimus lyginant. Paprasti žmonės yra įpratę e, taupyti pinigus, kad jiems užtektų mokesčiams kiekvieną mėnesį. E, Ir e, tokia padėtis vis tik yra daugelėje valstybių narių. Mano klausimas, pane Šefkoičiu, yra toks. Socialinis dempingas transporto sektoriuje yra labai rimta problema. Ir e, visos e, e rimčiausios e, bendrovės matome, kad susiduria su sunkumais nustatydamos kainas. Švedijoje matome, kad užsienio e, sunkvežimiai, ypač iš rytų valstybių, trečdali, už trečdalį kainos e, parduoda paslaugas. E, Švedijos bendrovės to negali padaryti. Praėjusiais metais 365 e, švedų vežėjų bendrovės bankrutavo. Ir rezultatas toks, kad kelių transporte dirba nepakankamus atlyginimus gaunanti darbo jėga. Transporto sektorija turėtų būti užtikrintos vienodos darbo sąlygos. Kaip mes galime sutvarkyti konkurenciją transporto sektoriuje? Ar mes galime panaikinti socialinį dempingą, apgindami kabotažo taisyklės, kurios privalo būti taikomos? Thank you. Thank you very much. Uh, Labai ačiū. Ačiū šį klausimą. Ačiū už uh, jūsų komplimentus apie mano gyvenimo prašymą. Bet aš galiu patikinti, kad aš žinau, ką reiškia juodas darbas. Aš užaugau senais laikais, kai kiekvieną vasarą e, visi studentai privalėjo dirbti e, gamyklose. Ar tai būtų iš paprastos mokyklos, aš ir iš universiteto. Tas pats buvo ir kai aš studijavau Rusijoje. Ir tą patirtimi, kada nors aš galėsiu su jumis pasidalinti. Taigi aš žinau, koks sunkus yra juodas darbas. Ir aš žinau, kokį stresą patiria taip dirbantys žmonės. Taip pat aš žinau, kad ypač kelių transporte socialinis dempingas yra akivaizdžiai rimta problema, kurią būtina spręsti. Todėl aš, kaip ir savo žanginėje kalboje sakiau ir mielai pakartosiu, kartu su jumis mielai išsamei aptarčiau, ką mes galime supaprastinti, kaip galime išaiškinti taisyklės taikomas kelių transportui. Nes kuo paprastesnės, kuo aiškesnės taisyklės, tuo geriau jos yra įgyvendinamos. Ir tada, žinoma, nacionalinė administracija turės mums padėti, nes e, būtent per jas taisyklės yra įgyvendinamos. Turime bendradarbiauti, kad parengtume paprastesnės, aiškesnės, teisingesnės taisyklės, o po to, žinoma, nacionalinė valdžia turės jas įgyvendinti dėl tos didelės problemos kelių transporte. Aš esu pasirengęs kartu su jumis vėlgi pasiūlyti socialiniams partneriams pagerinti socialinio dialogo kokybę ir pasirūpinti, kad jeigu, pavyzdžiui, mums nereikia socialinių teismų mobilaus transporto sektoriaus darbuotojams – Manau, kad galėtų būti rastas geriausias sprendimas, kai darbuotojai, e, darbdaviai, valstybių narių institucijos, ES valstybės narės vėlgi rastų aiškės lengvai gyvenamas taisyklės ir sugražintų socialinį stabilumą šios sektoriaus darbuotojams. Ačiū. Ačiū, dabar periname prie antro klausimą atsakymą raundo. Šį kartą trys minutės skirtos klausimui ir atsakymui. Viena minutė klausimui, dvi minutės kandidatui į komisijos narius atsakyti. Prašau laikytis pasisakymo laiko. Kuo trumpesnis jūsų klausimas, tuo daugiau laiko lieka komisarui atsakyti. Dieter Liebrecht Koch. Jis jum už nugaros sėdi. Taip, sėdžiu jums už nugaros, aš tikiuosi, kad po šių klausimų galėsiu ir stovėti jums už nugarį. Taigi, 250 tūkstančių avarijų per metus transporto sektorėje, daug mirčių. E, uh, 2010 metais komisija pareiškė, kad jį siekia nulio, kad tas skaičius būtų nulis. Europos parlamentas galvoja, kad e, iš tikrųjų 2010-2020 metų e, planą turi lydėti ir konkrečios programos dėl mirčių keliuose sumažinimo. Ir tikrai labai norėčiau išgirsti iš komisaro, kokių kitų žingsnių e, planuojate imtis šioje srityje, kaip jūs ketinate pasiekti tų tikslų. Šepčevič. Ačiū, ponia Koch, už šį klausimą. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas šimtams tūkstančių europiečių. Kaip jūs teisingai pasakėte, 26 tūkstančiai žmonių praeitais metais žuvo keliuose. Dar 250 tūkstančių žmonių buvo rimtai sužaloti keliuose. Nors aš išsakau, kad Europa yra saugiausia vieta kelionėms pasaulyje, tačiau vis tiek šis skaičius yra nepaprastai aukštas. Jeigu žiūrėtumėm į skaičius, 2014 metais mes matome aiškės tvirtas mažėjimo tendencijas vertinant uh, aukų keliuose skaičių per pasarosius keliarius metus. Taigi gal galbūt šiek tiek kaž, pakyla tas skaičius, bet mm, analizė mm, gali parodyti, kokie čia buvo veiksniai, galbūt ilga žiema ir taip toliau. Tada bus galima toliau apie tai kalbėtis, bet manau dar labiau neramina tai, kad. Mm, mes turime dabar pažvelgti daug plačiau e, ir tų vaisių siekti. E, labai svarbu yra įgyvenimas per sieną. Reikia galvoti apie tai, kaip pavyzdžiui vairuotojai, kurie e, pavojingai vairuoja, kad jie turi mokėti baudas, jie turi būti baudžiami ir čia pažanga turi būti sparti. Aš tikrai lauksiu analizės rezultatų ir tada siūliusi jums galbūt dirbti su tais rodikliais, kaip sumažinti rimtų sužalojimų keliuose skaičių, kas irgi yra nepaprastai svarbu. Uh, Toliau yra ir daug pozityvių dalykų, ką mes galėtumėm padaryti organizuotose vietovėse. Mes galėtumėm ir naujus įvairius požiūrius pasitelkti, pavyzdžiui, pagalbos skambutis elektroninis, kuris gali padėti žmonėms avarijos atveju. David Marija Sasoli. Grazie. Eh, grazie Presidente, volevo chiedere al eh, commissario. Dėkuoju pirmininką, norėjau paklausti paskirtą į komisarą. Vieną klausimą. Paskutinėme posėdėje, kuomet dalyvavo koordinatoriai ir keturių geležinkelio, ketvirtojo geležinkelio paketo pranešiai buvo nuspręsta parlamentui skirti mandatą dėryboms dėl techninių tiek ir politinių šio paketo klausimų. Ar, gerbiamas komisarė, manote, kad e, parlamento patvirtinta pozicija praeitą vasarį gali būti dėrybų pagrindu, ypač busimiems trilogams? Antrasis klausimas. Ar paskirtasis komisaras galėtų mums e, patvirtinti, kad 2015 metais komisija peržiūrės ESA reglamentą? Jeigu atsakymas būtų teigiamas, tai tuomet kaip jūs galite įsipareigoti naujoms dėryboms, kad užtik, būtų užtikrintas nuseklumas. Dėkoju. Dėkoju ponui Sasoliu už uh, du klausimus. Tikrai tie klausimai yra dabartiniai teisėkuros objektai. Taigi dėl pirmo klausimo esu pasiruošęs jį nagrinėti, nes laiko yra nedaug. Ir dabar mums šviečia, taip sakant, žvaigždės palankiai. Tai yra pirmasis geležinkelių paketas, prie jo mes dirbome labai e, dėmesingai ir sudėtingai. Buvo e, dar numatytas yra vienas šį mėnesį E, transporto ministrų susitikimas, posėdis ir parlamentas turi prisidėti prie šio teisėkuros procesų. Labai svarbu, kad mes taip pat tobulintume ir techninius paketo klausimus, nes jie kol kas kliudo plėtotis geležinkelio sryčiai. Bet reikia nepamiršti ir politinės srities. Turime turėti tuos pačius standartus, turime um, kurti pasitikėjimą tarp mūsų geležinkelio kompanijų. Todėl ieškokime bendro sutarimo, kuris būtų naudingas tiek daugeliu valstybių narių, tiek ir parlamentui. Galiu užtikrinti, kad komisija e, įsipareigoja peržiūrėti EZA teisės aktą. E, tai nėra tos pačios sąlygos kaip jungtinėse valstijose, bet norime, kad EZA prisidėtų prie ateities kūrimo ir užtikrinti, kad jeigu bus padaryti nauji pakitimai, kad jie būtų inkorporuoti į naują teisės aktą. Dėkuoju. Toliau Jonesku. gerbiamas paskirtasis komisarė, jūs jau paminėjote bendrą oro erdvę. Tai yra labai svarbus Europos projektas. Jūs žinote, kad yra daug e, pasipriešinimo iš valstybių narių, nes valstybės nenori, kad būtų gyventas šitas projektas. Mastau, kaip įgyvendinti tokį projektą, kad gyventume ir Cesar projektą. Todėl kaip jūs galėtumėte tas naujasis technologijos e, taikyti pasinaudodami Cezar? Ir kaip užtikrinti oro transporto kontrolę Europoje? Dar turiu kitą klausimą dėl EGNOS, Europos geostacionarinės navigacinės tinklo sistemos. Ar E, šita sistema galėtų užtikrinti transporto kontrolę lėktuvams leidžiantis. Kaip jūs galite padidinti, praplėsti jos geografinę aprepti ir įtraukti vis daugiau oro uostų? Jūs taip pat minėjote e, mm, vilkikų vairuotojus, kurie susiduria su papildomu mokesčių mokėjimu, ypač, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Tai yra kelių mokestis. Taigi, kokie būtų jūsų ketinimai ir planai? Dėkoju Marinesku. Žinau, kad jūs esate transporto ministerijos ir oro inžinerijos ekspertas, todėl turiu būti labai dėmesingas. Taigi, pirmasis klausimas. Taip, dėl e, funkcinio oro erdvės progreso, tai pažangos čia nėra daug ir tas mane neramina. E, dabar e, sistema fragmentuota, o apjungti sistemos mums nepavyksta, kaip pavyzdžiui JAV man racionalaus paaiškinimo nėra, nes per metus mes prarandame 5 milijardus eurų, todėl kad negalime pagerinti sistemos veikimo. Taip, Cezar galėtų pagelbėti šioje vietoje, nes jis puikiai vertinamas tartutinių ekspertų ir kolegos iš Azijos yra tikrai labai susirūpinę, nes sistema yra labai tiksli, jie gali skristi arčiau vienas kito, galima geriau panaudoti laiką ir užtikrinti didesnį saugumą ruostams. Taigi, baigdamas, galiu pažadėti, kad aš e, glaudžiai bendradarbiausiu su Cezar e, paskirtuoju vadovu, kad būtų visoje Europoje gyvendinamas Cezar projektas. Ačiū. Taip, atsakymas trumpas, nes ir klausimas buvo ilgas. Ta pardel. Ačiū, pirmininkė, mano klausimas labai pragmatinis. Tai yra ketvirtasis geležinkelių paketas. Kalbant apie šio paketo politinį ramstį, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate e, plėtoti konkurencingumo taisyklės? Ar jūs pasisakote už konkurencijos uh, įgyvendinimą politinėme ramstyje. Kitas klausimas apie turizmą. Tai nėra jūsų portfelio dalis, bet kaip jūs e, matote ryšį tarp transporto ir turizmo? Daugelis e, turistinių vietovių Europoje yra sunkiai pasiekiamos. Sakykime, net ir pačios sostinės. Kodėl? Todėl, kad trūksta infrastruktūros. Kokia būtų jūsų strategija plėtojant transporto infrastruktūrą tokiuose vietose. Kaip jūs žinote, turizmas prisideda prie ES BVP surinkimo, o infrastruktūra labai svarbi turizmui. Kitas klausimas dėl valstybių narių, kurios yra rytinės es sienos valstybės narės, kaip ir mano šalis, Rumunija. Taip, per jas e, siejamas, e, Europos siejasi su artimaisiais rytais ar kitomis valstybėmis. Taigi, kaip numatoma remti tokias valstybės, plėtojant jų pasienio infrastruktūrą ir jų jungtis su rytų kaimynais ir kaip plėtosime ekonomikos e, saitus ir ryšius su rytų kaimynais. Taigi, nes tai yra vienas iš pagrindinių ES ramšių. Ačiū labai gerbamas komisarė. Dar noriu pasakyti, kad e, tikrai trūksta Europos komisijos narių moterų ir labai gaila. Na, laikykitės laiko, nes jeigu jūs užduosite tokius saugus klausimus, neliks laiko atsakyti į juos. Aš pertraukiau jūsų klausimą ir padarysiu su visais kolegomis ateityje. Atsakymas. Ačiū. Matau, kad dėl kiekvieno klausimo galima surenkti net į dvišalį posėdėlį. Pabandysiu greitai atsakyti. Bent keletą iš jų. Taip, dėl ketvirtojo geležinkelių paketo tai turime ieškoti daugeliu valstybių narių primtinos išeities, taip pat, kuri būtų primtina parlamentui ir komisijai. O tai taip pat turi pagerinti situaciją. Yra įvairiausių variantų, esu pasiruošęs visus juos nagrinėti. Man svarbu yra tai, kad būtų padaryta pažanga. Klausimas dėl turizmo. Manau, kad turime pasinaudoti struktūriniais fondais ir galimybėmis, finansavimo galimybėmis valstybėse narėse. Išsiaiškime, kokios kokybės mūsų transporto infrastruktūra. Jeigu ji nėra saugi, tai mes galime pasinaudoti finansavimu, kad plėtotume taip pat ir turizmo sektorių. Dovanokite, turiu būti sąžiningas. Turiu pertraukti jūs, kadangi klausimas buvo labai ilgas. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Ševčevič. Ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti mano klausimą dėl regionių ir vietos oro uostų. Jie suteikia gyvybiškai svarbų vaidmenį į periferinius izoliuotus ES regionus. Tai skatina investicijas, turizmą ir darbo galimybės visoje ES. Tie oro uostai yra mūsų infrastruktūros dalis, tačiau jie e, patiria nemažą spaudimą. Vienas po kito yra uždaromi, jeigu nesimsim jokių priemonių, taip ir toliau bus. E, jeigu galvojame, ar, ar jūs negalvojate apie e, valstybės paramos taisyklių e, vietos ir regioniams oro uostams paremti, supraskime, kad tie regionai išsprendžia daug problemų susijusių su tolisiais regionais, ypač salomis ir periferiniais regionais. Ačiū, ponė. Aš sutinku kad vietos regioniai oro uostai yra labai svarbus ES. Tačiau aš taip pat galvoju uh, ir pažiūrėjau, koks yra Europos oro uostų pajėgumas ir mūsų ES kaiminių oro uostų pajėgumas. Ir matome, kad ES gerokai atsilieka. Pažvelgime į Stambulo oro uostą. Greitai jis galės priimti 100-150 milijonų keleivių per metus. Pažiūrėkime, kas dedasi Dubajuje. Tas skaičius gali pasiekti net 160 milijonų per metus. O palyginkime Londono Heathrow oro uostą, 70 milijonų keleivių per metus. Ir e, akivaizdu, kad pokyčiai artimuose rytuose, rytų kaiminystėje yra tokie dramatiški, kad mes negalime juos nebesižvelgti ir reikia galvoti, kaip pagerinti, kaip suvaldyti mūsų importą ir įvertinti oro transporto sektorių bendrai. Žinoma, efektyvumo oro uostuose didinimas yra reikalingas. Aš manau, kad mes galime rasti gerų sprendimų oro uosto e, pajėgumų paketui, nes esame paskaičiavę, kad jeigu įgyvendinsime pateiktuosius pasiūlymus, ir aš puikiai žinau, kokios problemos yra susijusios su tuo dosie, galėsime padidinti Europos oros pajėgumą 20 milijonų be E, nepridėdami nei vieno papildomo pakilimo takelio. Aš manau, kad verta tą kainą mokėti, kad būtų priimtas šis paketas. Dėl valstybės paramos. Manau, kad valstybės paramos, valstybės paramos gairės neseniai buvo priimtos ir labai gerai, kad jos dabar jau egzistuoja, nes aš esu tikras, kad galbūt vėliau turėsime galimybę aptarti padėti uostuose. Uh, E, oro uostuose bent jau galime e, pritaikyti geras taisyklės jų vertinimui ir tai bus viena iš e, aktualijų, kurią aptarsiu su greičiausiai naujaja kolege, ponė Vestager, jie bus atsakinga už transporto sektorius konkurencijos klausimus. Toliau, toliau Tomaš Poreba. Gerbiamas e, paskirtasis komisijos nariai, labai trumpai norėčiau paklausti apie du dalykus. Du dalykai susijęs su rytų Europos tinklų sistema. Pirmiausia, klausimas dėl Via Karpatijo greitkelio. Jis prasideda nuo Klaipėdos Lietuvoje, e, tiesiasi per Lenkiją, Slovakiją, Čekiją, Rumuniją, Bulgariją iki pat Graikijos Salonikų. Deja, Šis kelias nebuvo įtrauktas į TNT planus. Bet e, jeigu yra iškelta bendroji politinė iniciatyva, pagrįsta regionų ir valstybių poreikiais, ar jūs e, ketinate finansuoti šį projektą iš ES infrastruktūros tinklus jungimo priemonės? Ar jūsų požiūriu tai būtų priimtina? Ar galime sėkmingai tikėtis užbaigti šį projektą? Nes mano nuomonė šis greitkelis be abejonės bus vienas svarbiausių priemonių pagreitinančių šio regiono raidą. Antras klausimas labai trumpas. Labai trumpas, pirmininkė. Dėl e, plačiosios vežės e, geležinkelio projekto, kuri, e, kuris bus nutiestas iš Rusijos iki Austrijos. Ar būtų galima rasti finansavimą ir iš Europos fondų galimybės? Ačiū, ačiū už abu klausimus. Pirmiausia, dėl Vija Karpatija. Iš ties, tas planas nebuvo įtrauktas į TNT projektą, bet jis buvo įtrauktas į vadinamąjį išsamųjį tinklą, Comprehensive Network. Tai yra labai svarbu transporto infrastruktūros Europoje raidai. Ir be abejo, sėkmingiausias, geriausias būdas šiuo požiūriu būtų e, panaudoti sanglaudos fondus e, jūsų minėtoms problemams išspręsti. Bet egzistuoja vienas kriterijus. Jeigu tame išsameme tinkle būtų įtrauktas projektas, kuris būtų traktuojamas kaip stambius, stambus transporto grūsis Europoje kelintis greitkelis. Ir tas problemas išsprendus e, daugelio regionų sunkumai išnyktų, tai tikiuosi, kad Europa galėtų atitinkamai įvertinti tuos projektus. E, rytų ir vidurio Europoje nepakanka projektų kokybės ir sugebėjimo panaudoti pinigus, kurie yra skiriami toms šalims struktūriniams e, tikslams. O kalbant apie E, plačia, plačiojo, pla, plačiųjų bėgių tinklą, e, tai mes turėsim pasitikrinti, kad būtų panaudota reikalinga pinigų suma tam tikslui. Anderson. Jūs kalbėjote apie e, tikrai e, gerus dalykus, ką parlamentas yra nusiteikęs taip pat irgi gyveninti, turime partijų sutarimą. Taigi, e, įvertinant 11-12 metų parlamento rezoliucijas, kokiu dar veiksmų imsties, kad užtikrintumėt, kad visi keleiviai taip pat tie su negale ar ribotų judumo turėtų visą prieigą prie transporto tinklų. Ar bus teikiama informac... detali informacija apie įvairius maršrutus, taip pat ir oro keleiviams, apie apie oro maršrutus, e, kiek tai, nes tai labai įtakoja keliaivių teises. Ir kai eina kalba, pavyzdžiui, apie vėlavimus, e, anuliavimus, tai labai brangiai kainuoja. Ir e, tikrai vežėjai, oro vežėjai negali tik tai pasiteisinti kažkokiam nenumatytom aplinkybėm. Ir čia pasitelkus transporto analogiją galiu pasakyti, tikrai yra ilgas dar kelias likęs nueiti, kad būtų keleivių teisės tinkamai ginamos. Ir taip pat noriu pasiteirauti dėl naktinių um, traukinių su mėgamais vagonais. Taip, dėl keleivių teisių teisingai galime pasitelkti transporto terminologiją, kad nuėjome ilgą kelią, bet dar daug liko to kelio ir Europos parlamentas labai stengiasi užtikrinti keleivių teises, kad jos būtų labai smarkiai ginamos visose e, transporto rūšise ir uh, Čia dabar reikia žiūrėti į ateitį ir galvoti, kaip tas keleivių teises derinti su naujovėmis, su tuo, kas turi būti naujo, tai yra trans, daugiarūšis transportas, kaip užtikrinti tas keleivių teises, kuomet, pavyzdžiui, vykai traukiniu, paskui e, e, sėdi į lėktuvą, persikeli į toliau keliauji laivu ir panašiai. E, Toliau oro keleivių teisės, jei neklystų tik 5 procentai keleivių gauna kompensacijas, kuomet yra pažeidžiamos keleivių teisės. Problema yra ta, kad mes neturime gerų gyvenimo užtikrinimo mechanizmų, kadangi labai dažnai taisyklės yra labai sudėtingos, be to mes neturime gerų mm, gyvenimo užtikrinimo pajėgumų valstybėse narėse. Ir čia, manau, lietai, bet stabiliai turime judėti į priekį, spręsdami tos pažeidimus, kad tikrai žmonės turėtų į ką kreiptis, į kokį biurą, į kokią tarnybą tarnyba, kad tai nebūtų vien tik tai teismai, jeigu yra mm, pažeidžiamos jų teisės ir jie negauna teisingos kompensacijos. Dabar dėl asmenų su ribotų judumu, čia aš labai glaudžiai dirbsiu su panė Tysen dėl Europos prieinamumo akto, kad būtų teisės aktuose numatytos garantijos, jog tie asmenys, kurių judumas yra ribotas, turėtų lygiai tokias pačias teisės, kaip ir visi kiti keleiviai. Ir čia aš tik tai m, mm, tokį, tokią trumpą reklamą m, e, įsiterpčiau. Tai yra komisijos interneto svetainėje tokia e, prietaika, e, kurią galima pasikrauti į savo įrenginius ir matyti puikiai, kokios yra keliaivių teisės ir netgi asmenys su regos negale irgi e, gali pasinaudoti tuo tiesiog palietus pirštą pirštų ekraną iš karto visos jūsų teisės yra išvardytos. O Izaskun Bilbao. Ačiū toliau, ponė Bilbao. Okay. Senor Sefcovic. El cuarto. Ačiū, pirmininkė. Pone Šepčiovič, Ketvirtas geležinkelio paketas tvirtinamas todėl, kad trečias žlugo. Ką Jūs galvojate apie visas valstybių monopolijas ir visą tą istoriją įvertinus parlamento pranešimus? Taryba laikosi politinės pozicijos, kuri tikrai nėra gera, biurokratinė štadėja įmonėms sunku dirbti, nėra garantijų. Ar Jūs būtumėt pasirengęs tvirtinti saveikų? saugumo direktyvą ir geležinkelių saugos e, visas nuostatas, kad būtų pasiekta pažangos? Ar atliksite tyrimus dėl ketvirto paketo patvirtinimo užimtumui ir investicijoms. Ar jūs ketinate įvertinti, kokį poveikį turės, pavyzdžiui, nuostatų netaikymas dėl inovacijų, dėl skirtingų transporto rušių. Taip pat, ką jūs galvojate apie tai, kad infrastruktūros valdytojai turi būti atsieti nuo paslaugų naudotojų, nuo operatorių. Ačiū už šios klausimus. Man atrodo, jie yra dėrybų dėl ketvirto geležinkelio paketo esmė. Manau, kad jeigu, jeigu žinočiau atsakymus į visus juos, tai tikrai jau būtumėm arčiau pabaigos, bet aš galiu pasakyti jums, um, ko, kokią situaciją dabar žinau, kokie dabar mano jausmai. Pirmas prioritetas būtų mm, išlaikyti paketą kaip visumą, kad manau, kad mes tikrai su techninė pusė gerai pasistumėm į priekį, bet būtų labai gaila, jeigu įvertinus visą tą techninę, pažangą dėl techninės dalies, jeigu tiesiog dėl kažkokių tai valdysenos ryties elementų tas ramsti žlugtų, tas paketas žlugtų, reikėtų renkti penktą paketą. Aš labai džiaugčiausi, iš tikrųjų, jeigu ketvirtas paketas būtų paskutinis paketas ir galiotų daug, daug metų į priekį, kad mes galėtumėm išspręsti likusius tos klausimus klausimus e, per šį paketą. Taip, yra skirtingų um, tų. Um, variantų, modelių, kur yra visiškas atskirimas infrastruktūros nuo paslaugų teikėjo. Um, yra ir toks modelis, kuris yra davęs tikrai puikių rezultatų, bet aš žinau, kai kurios e, valstybės narės galvoja, kad uh, tai būtų mm, toks žingsnis, kuris kaip ir Um, galėtų turėti neigiamo poveikio užimtumo situacijai tose rinkose, tose valstybės narėse. Tai žinoma, aš esu pasirengęs įsiklausyti visas pozicijas ir ieškoti sprendimo, bet kas man būtų labai svarbu, tai būtų finansinis skaidrumas, vienodos veikimo taisyklės, sąžininga konkurencija ir bendras supratimas, kad būtent taip mes dirbsime. Tai būtų gerai, jeigu būtų tam tikras pereinamasis laikotarpis, kuris leistų užtikrinti, kad visi operatoriai um, galėtų veikti veikti vienodomis sąlygomis ir kad mes tikrai visą geležinkelių sektorių pasakytumėm į naujas vėžes ir kad tas sektorius galėtų judėti tomis vėžėmis ilgą laiką ir nebūtų reikalo galvoti apie penktą paketą. Das, der nächste Redner ist Luis de Grandes Pascal. Kitas kalbėtus, Luis de Grandes Pascual. Labai dėkoju. Paskirtasis komisarė Europai skubiai reikia geležinkelius paversti veiksmingą transporto priemonį, kad būtų gerbiamos aplinkos apsaugos reikalavimai. O dabar verslas jau vykdo tam tikras reformas, tačiau e, geležinkeliai nėra patikima transporto priemonė, yra taip pat daug visokių kliūčių, kliūdančių liberalizavimui situacija nevienoda valstybėse narėse ir taip pat konkurencija vietos rinkose. Tai yra asimetrinė situacija, neleidžianti atverti rinkų, jų liberalizuoti. Tad ar būtų protinga riboti valstybių narių prieigą prie tokių rinkų? Mano klausimas. Koks jūsų požiūris į tas abipusiškumo išlygas? Dėkuoju, jūsų klausimas pagrystas. Ir vienas iš mano argumentų būtų e, siūlyti įgyvendinti abu projektus. Tai yra valdysena, politinė dalis ir techninė dalis. Jeigu neplėtosime šių paketo projektų, tai tuomet tiek valstybės narės ir operatoriai jaus, kad e, tikrai nėra sąžiningos konkurencijos, yra tiesiog nenaudinga, pakanka tik perkelti verslą į kitą valstybę, kur nėra viešųjų pirkimų procedūrų. Taigi, jeigu nėra e, finansavimo skaidrumo, susidaro įspūdis, kad e, kompanijoms infrastruktūros priežiūrai skiriamos lėšos panaudojamos e, sutvirtinti operatoriaus pozicijas. O operatorius net gali pasinaudoti įgydamas kitų kompanijų akcinį paketą. Tai tikrai bėda, privalu ją spręsti. Manau, kad e, ją spręsti galime nustatę skaidrumo taisyklės aiškes taisyklės, todėl tikiuosi, nustačius, e, e, tikiuosi, kad bus nustatyti perinamiai laikotarpiai, kurie nebus labai ilgi. Tos abipusiškumo išlygos e, gali iš tiesų sukelti įtampą pramonėje ir jos nėra naudingos. Jos neplėtoja tos vienos bendros Europos geležinkelių erdvės, o ją tą plėtotę stabdo. Atsiranda naujų kliučių, naujų barjerų ir aš norėčiau tokios situacijos išvengti. Kviečiu jūs visus, o taip pat ir tarybą rasti būdų, kaip įspręsti tiek techninį, tiek politinį geležinkelio teisės aktų paketo aspektą. Dėkoju toliau Inės Ajala Sender. Pone Ševčiovičiau, Junkeris kalbėjo apie finansus taip pat ir užimtumą. Buvo kalbama apie 300 milijardų eurų investicijas ir klausimas, kaip juos išleisti. Taip, krizė valstybėms narėms neleidžia bendrai finansuoti europinių projektų. Kaip jūsų, ką jūs darysite, kad e, šitie e, projektai nebūtų sustabdyti, tai yra ta auksinė taisyklė. Kitas klausimas, kaip jūs mažinsite kliūtis e, tarp valstybiniam krovinių vežimų, kaip tarp Pireinų kalnų Ispanijoje. Toliau, Vilkikų vežėjų problema. Vairuotojai senėja. Ir ar jūs ketinote pasiūlyti kokį nors socialinį paketą spręsti šias problemas parlamentui? Dėkoju. Dėkoju už abu klausimus. Taip, dėl investicijų paketo, apie kurį minėjau. Tai yra išrinktojo Europos komisijos pirmininko aiškus įsipareigojimas ir per artimiausius tris mėnesius e, netrukus sugrįšime į parlamentą ir paaiškinsime, kaip paskirstime tuos 300 milijardų investicijoms. Jeigu aš būsiu paskirtas, tai transporto ir kosmoso sričiai bus numatytas atskiras finansavimas. Aš tikiuosi, kad šioje srityje turime rinktis tuos projektus, kuriuose būtų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Turime pritraukti Europos investicinių banko investicijas, kuris galėtų daugiau teikti finansavimo, bet yra ir specialių fondų lėšų panaudojimas. Lėšos yra, tačiau jos nėra tinkama linkme nukreipiamos, kad būtų kūriamos ir naunimos infrastruktūros. Toliau, e, lankstumo ir stabilumo aspektai. Taip, apie juos buvo kalbėta e, daug. Stabilumo paktas buvo jau pakeistas, buvo įtrauktos e, tos lankstumo išlygos Ir manau, kad turėtume rasti būdų, kaip panaudotume viešasias investicijas, kad būtų tes, tesiami projektai ir išvengta valstybės skolos didėjimo. Kartu su komisaru Moskovici, Moskovici komisaru Dombrovskiu ir kitais glaudžiai bendradarbiausime ieškodami sprendimo. Ir net pagal dabartinės schemas galiu pasakyti, kad mes jau galime ir toliau tęsti investicijų paketo rengimą. Dėkuoju. Žorž Bach. Ačiū pirmininkė, paskirtasis komisarė. Sveiki atvykę į parlamentą. Klausimas dėl keleivių teisių. Džiugu, kad e, kolegos kalbėjo apie daugiarūšį, daugiarūšės transporto priemonės ir e, jūsų atsakymę išvelgiu daug pozityvių aspektų. Taigi, ginant keleivių teisės, ar jūs ketinate būtent e, visą koncepciją grįsti pradedant nuo keleivių teisų? Toliau. 2064 vairuotojų ir keliaivių teisės. Parlamentas ir taryba nerado sutarimo, nes e, pastarojų metu net teisingumo teismas privalėjo už mus atlikti darbą. Taigi viskas atsidūrė aklavitėje. Kaip jūs ketinate iš mirties taško atnaujinti šitą procesą? Ačiū už šitos klausimus. Visiškai pritariu. Jeigu taisyklės neaiškios, turi įsikišti teismas. Taip yra. Manau, kad e, neseni teisingo teismo sprendimai dėl kompensacijų pažeidus e, taisyklės e, ir teises keliaivių teises buvo svarbus. Ir tai tarsi rodo, jog mes turime kur kas tiksliau renkti teisės aktus. Taigi dėl tų jūsų minėtų klausimų galiu pasakyti, kad bandysiu įsiaiškinti situaciją, susipažinti su e, šviežiausiais teismo sprendimais Ir kaip jūs teisingai pastebėjote, keleiviai ir keleivių teisės turi būti pagrindinis atskaitos taškas, pradedant teisės aktų reviziją. Jeigu norėtume gerinti keliaivių teisių e, situaciją, tai turėtų neigiamų pasiekmių ir e, visam sektoriui, nes jeigu nustatysime tam tikras taisyklės, jos gali būti žalingos vežėjams. Taigi manau, kad turime ieškoti pusiausvyros, o kalbant apie Gibraltarą, pritarčiau Jums, kad tikrai labai gaila, kad dėl šio dvišalio nesutarimo turime tokią situaciją, kai teisės prieimi, akto prieimimas atsidūrė aklavitėje. Komisija, be kita ko, turi išlikti neutrali, nes tai yra valstybių suvereniteto klausimas. Esu pasirengęs dirbti kartu su jumis ir aiškintis, kaip galėtume pasiekti pažangos šioje srityje. Ačiū. Salės. Toliau Tanio Gonzalės Penės. Bet dar kartą prašau kad paskirtasis komisijos narys nekalbėtų per ilgai. Labai ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Europos strategija 2020 e, kalba apie e, išmanę, subalansuotą ekonomikos, subalansuotos ekonomikos augimą. O transporto politikoje kalbama apie e, resursų koncentravimą labai didelį. Taip pat kalbama apie investuotojų interesus, kurie atrodo svarbesni už piliečių interesus. Uh, Turime skatinti viešai transportą, o ne apmokestinamus greitkelius. Tai yra rimta problema. E, transporto koridoriai kita e, prioritetinės rytis, bet neretai transportas yra neprieinamas nei prekių transportui, e, nei krovinių transportui, nei keleiviams. Europos regionams tai tikrai nėra gerai. Noriu paklausti, kai transporto politika bus pritaikyta žmonėms, kai bus išklausyta jų poreikių ir kaip įvertinsime transporto sektoriaus galimybės prisidėti prie žmonių kasdienių poreikių teisininko. Negalime klausytis tik tai politinių galių, kurie atstovauja privačių investuotojų interesus e, nuomonių. Ačiū už klausimą. Paminėjote klausimą, kuris labai svarbus. Ir įsivaizduoju, kad e, jo reikšmė ateitie tik dar labiau auks. Tai yra viešasis transportas. Akivaizdu, kad bent jau miesto aglomeratuose nebus e, galima išlaikyti dabartinės transporto sistemos ilgai, kai e, įmonės ir ypač piliečiai išvaisto daugybę laiko transporto grūstyse. Be to tai greuna aplinką, galvokime apie oro taršą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ypač piko valandomis miestai tampa nebegyvenamomis teritorijomis, jeigu taip galime pasakyti. Todėl aš manau, kad reikėtų kuo labiau stengtis skatinti tvaraus viešojo transporto naudojimą. Tai yra sprendimas, kuris yra patrauklus ekologiniu požiūriu. Aš manau, kad jis yra priimtinas piliečiams ir tokiu būdu būtų išspręstos problemos labai aktualios Europai. Mes prarandame 1 procentą bendro vidaus produkto tik todėl, kad mes valandų valandas būname užsirigę transporto grūstyse. Kalbant apie piliečių poreikius, aš esu pasirengęs viešosioms konsultacijoms su visomis suderesuotomis pusėmis, kas tik norėtų pagerinti šalį savo valstybėje ir pasirengęs bendradarbiauti su piliečiais. Ir jeigu valstybės narės E, noriu užtikrinti susidarumo principo gyvenimą, mes visuomet stengiamės e, kartu galvoti, kaip įveikti procedūrinės kliūtis, e, kai valstybės narės negali panaudoti rinkos mechanizmų pakankamai. Ačiū. Labai ačiū. George Bach. Keith Taylor, Entschuldigung. Keith Taylor. Tapatybės krizė atrodo iškilo. Ačiū, ačiū ponė Šefkovičiau. Kokiomis konkrečiomis priemonėmis Europos komisija e, įtrauks e, viešąją sveikatą į transporto politiką, nes vis daugiau mokslininkų išvadų rodo, kad vėžys, kvepavimo takų lygos ir širdies kraujagyslių lygos yra susijusios su transporto E, aspektais. Aš visiškai sutinku su jumis, gerbiamas komisijos e, kandidatė. 26 tūkstančiai žūstančių ES keliuose yra visiškai neprimtinas skaičius, bet nepamirškime, kad vien jungtinėje karalystėje 29 tūkstančiai žmonių kiekvienais metais miršta dėl oro taršos. Thank you very much. Labai ačiū, ponė, už šį klausimą. Aš manau, kad jūs e, labai aiškiai parodėte, kad transportas yra labai glaudžiai susijęs su daugeliu kitų sričių, kurios yra nepaprastai svarbios ES piliečių gerbuviui. Ką konkrečiai galėtume padaryti? Klausite, ką mes darysime konkrečiai. Taigi, e, stengsimės e, išnaudoti visas įmanomas galimybės dar labiau mažinti žūstančių keliuose skaičius. E, jau daug kas yra padaryta, lengviausiai dalis yra padaryta, dabar reikia pereiti prie sunkesnių veiksmų, tokių kaip infrastruktūros gerinimas, modernizavimas, gatvių apšvietimas. E, reikia stengtis, e, kad būtų Europos fondai panaudoti tiems e, pokyčiams. Taip pat turime siekti uh, aiškių tikslų dėl e, sužeidžiamų žmonių. 26 tūkstančiai žmonių žūsta, 26 tūkstančiai jau yra labai daug, bet nepamirškime, kad 250 tūkstančių yra sužeistųjų. Išjungiamas kalbėto mikrofonas. Pereinant prie oro taršos. Aš e, prieš minutę su jūsų kolega apie tai kalbėjau. Visiškai sutinku. Kaip matome, oro tarša, tokia kokia yra dabar, yra netoleruotina. Matome, kas vyksta miestos, ypač piko valandomis. Tai yra nepriimtina. Ką galėtume padaryti? Reikia ieškoti tos labai delikačios skiriamosios linijos tarp ES kompetencijos, miestų kompetencijos subsidiarumo skirtumų. Miestuose galima sukurti geriausią transporto politiką piliečiams, bet tuo pat metu esu pasirengęs bendradarbiauti su miestais ir valstybėmis narėmis, kad įgyveninčiau jau sukurtas platformas, įskaitant viešojo transporto politiką, viešojo judumo politiką. Aš manau, kad mes vieni iš kitų galime nemažai pasimokyti ir e, tas pamokas pritaikyti skirtingose ES vietose. Mėla Juto. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Transporto sektorius sudaro 24 procentus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų. 18 procentų iš kelių transporto ateina. Nepaisant to, e, automobilių e, naudojančių alternatyvius kūro šaltinius skaičiai yra uh, verti pajokos. Nauji technologiniai sprendimai, tokie kaip elektriniai automobiliai, kurie švariai neterždami aplinkos gali funkcionuoti, nepaplinta. Čia ES iškasiojo karo lobistai dirba taip aktyviai, kad jie tiesiog apgula rinką ir trukdo ieškoti naujų inovatoriškų sprendimų. Gerbiamas komisijos narė, ar jūs ir toliau liksite tokių lobistų įkaitų ir ginsite jų interesus, o ne piliečių interesus, jūs ginate stambiųjų bendrovų interesus? Ar stengsitės e, transporto sektorija įgyvendinti revoliuciją, kad atsisakytume iškasamojo kūro ir naudotume alternatyvų kūrą? Ir jeigu galima, labai trumpai antras klausimas. Pone Deli šiek tiek anksčiau paminėjo Lijono Turino tunelį. Norėčiau prisijungti prie jos klausimo. Turbūt žinote, kad e, šis maršrutas yra geležinkelio maršrutas ir e, jis naud, buvo pastatytas naudojantis ES lėšomis. E, tai yra greito, greitojo traukinio linija. Ar manote, kad taip lėšos ES yra panaudotos teisingai? Uh, greenhouse. Uh... Ačiū. Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, išmaniuosius automobilius, kurie naudotų alternatyvų kūrą, Turime, mano nuomonė, išspręsti vištos ir kiaušinio dilemos, dilemą. Potencialus išmaniųjų automobilių vartotojai vengia juos pirkti, nes nepakanka infrastruktūros e, tų automobilių pakrovimui. E, ir tada e, išmanių automobilių infrastruktūra nėra pakankamai plėtojama, nes nepakanka paklausos. Reikia stengtis dirbti abiem kryptimis tuo pat metu. Reikia skatinti išmaniuosius automobilius ir taip pat alternatyvų kūrą, tokius kaip elektra, e, hidrovandenilis ir e, kitas kūro rūšis. Naujos tos technologijos galėtų būti pritaikytos. Tuo pat metu turime užtikrinti, kad Europos finansavimas TNT tinklų plėtrai būtų susijęs su sąlyga, kad bus tenkinamas reikalavimas įdėkti alternatyves degalinės, alternatyvaus kūro suteikimo infrastruktūrą. Taip, aš manau, mes išmanių automobilių keliuose pamatysime daugiau. Um, ah ja, Šefkovic. Um... Pane Šefčevič. kaip neprisijungęs narys, narys esu kiek diskriminuojamas. Taigi negaliu užduoti penkių minučių klausimų, turiu tik tai tris minutės klausimui atsakymui. Taigi, Žinote, Austrija yra mm, tranzito šalis numeris vienas e, tuo, nuo to laiko, kai ES išsiplėtė į rytus. Ir aišku, kad tai turi didžiulio poveikio mums. Uh, Mm, pavyzdžiui, minėčiau tai, kad turime labai daug tunelių. E, taigi, kokie būtų jūsų prioritetai e, dėl tunelių? Koks finansavimas jūsų manim būtų skiriamas iš ES? Vėlgi, kalbant apie tai, kad mes esame tranzito valstybė, ar jūs galvojate, e, pavyzdžiui, apie pasenusius sunkvežimius, kurie nebegalėtų, neturėtų važinėti mūsų keliais, nes jie yra labai pavojingi? naudingi visiems kelių naudotams. Taip pat, ką Jūs galvojate apie gigalainerius? Dėl tunelių, jei leistumėt, norėčiau paklausti, ar Jūs turite omenyje konkretų tunelį, ar Jūs kalbate apie visus tunelius? Diesen beiden Tunneln, Chorarm und zum Chorarm. Aš minėčiau du tunelius, Kuam ir Semering. I see, I, <coughs> I'm here, I, uh... Supratau. Turėsiu galbūt paminėti ir ankstesnius savo atsakymus apie tunelius. Aš e, noriu pasakyti, kad tikrai tai sudėtingos diskusijos e, buvo bent jau dėl TNT projektų ir mm, šį kartą visi mes, Europos parlamentas, Europos komisija ir taryba susitarė, kad e, jei norime pasiekti tų aiškių pozityvių pasikeitimų Europos infrastruktūros rytyje, turime lėšas e, sutelkti, fokusuoti, kad e, turėtumėm apčiuopiamą pasikeitimą Europos infrastruktūroje. Tai planas buvo uh, laikytis mm, sutartų projektų ir suderintos metodikos. Būtent e, visa tai buvo labai intensyviai aptariama tarp Europos parlamento komisijos ir tarybos. Tai, kaip jūs suprantate, man tas projektų sąrašas yra tarsi Europos įstatymas, nes jūs tai sudar, suderinote, pritarėte tam ir aš manau, kad dabar yra tinkamas laikas įgyventi tą planą, kurį jūs visi patvirtinote. Ir mano ketinimai ir tokie tokie ir būtų dėl tų projektų. Dabar kalbant apie e, tuos didžiuosius e, sunkvežimius, tai man čia reikėtų daugiau nei septynių sekundžių, kad atsakyčiau tą klausimą. Tai aš e, įtariu, kad tas klausimas bus dar kartą keliamas. Tiesiog atsiprašau šį kartą, nes pirmininkas labai griežtai laikosi pasisakymo laiko. Ma question portera, monsieur le commissaire désigné, sur le... Ačiū paskirtasis komisarė, aš noriu pasiteirauti dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Taip suprantu, kad jūs esate pasirengęs užtikrinti, kad šis geležinkelių paketas būtų aptariamas kaip vienas vienetas, bet jei nebūtų tų politinių diskusijų, jeigu viskas vyktų per vėlai, ar jūs atsisakytumėte to techninio ramščio, ar jūs galvojate, kad vis tik tai jau labai daug kas yra padaryta komisijoje, parlamente ir taryboje tuo klausimu, kad surastas konsensusas. Antras mano klausimas klausimas yra dėl Europos geležinkelio agentūros. Kaip ir su kitomis Europos agentūromis yra mažinamas biudžetas, šiuo atveju 5 procentais. Taigi, galvojant apie tą techninį ramstį, kaip Jūs galvojate, kaip ta agentūra galės dirbti, kai darbo bus daugiau, o lėšų mažiau? Agency. Ačiū. Kalbant apie agentūras, iš tikrųjų yra tų tokių praeities dalykų, kurie tave persikėjo ir ateityje. Tai iš tikrųjų aš dalyvavau derantis um, dėl, tų, dėl tos naujos tvarkos agentūroms um, ES, bet gerai yra tai, kad kaip pavyzdžiui Europos geležinkelio agentūros atveju um, aiškiai būtų turėtų omenyje, kad ir tai ateities agentūra iš tikrųjų ji po truputėlį kuriama, stiprinama, etapas po etapo, tai aš galvoju, kiek atsimenu, 43 papildomi postai bus sukurti Europos geležinkelio agentūroje, taigi Iki 300 išauks darbuotojų skaičius, tai manau, kad didelis pastiprinimas, padidinimas tai agentūrai, e, bendrai galvojant apie visą tą taupimų klimatą, 5 procentai tas apkarpimas pakankamai skausmingas buvo visoms institucijoms ir agentūroms. Ir čia būtent šiuo konkrečiu atveju mes galvosime, kaip finansuoti tuos naujosius ekspertus, kurie dirbs Europos geležinkelio agentūrai per uh, mokesčius, kurie būtų surenkami už visą autorizavimo darbą, leidimų uždavimo darbą, kurį atlikinės Europos geležinkelio agentūra. Aš, kaip matau, tikrai geležinkelio sektorius labai laukia tos agentūros, jie nori tikrai atsitikti atsikratyti galų galėtų visų 26 tūkstančių, kaip aš jau minėjau, skirtingų nacionalinių taisyklių. Ir iš tikrųjų tai būtų labai svarbu ir galvojant apie leidimus mm, geleži, riedmenims, pavyzdžiui, lokomotyvam, reikėjo gal dviejų metų, 6 milijonai eurų kainavo, o kiekvienoje valstybėje narėje tą reikia pakartoti. Taigi mes paspartinsime procesą, sutrumpinsime tą procesą, bus visa dokumentacija, kuri galios visose valstybėse narėse. Taigi aš manau, kad mes aiškiai galime pademonstruoti, jog tai bus tikrai gerai išleisti pinigai ir Europos geležinkelio agentūra nusipelno, kad jų darbuotojų skaičius būtų padidintas. Dabar perėmėme prie ITRE komiteto atsakymų ir dabar perdedu pirmininkavimą ponui Buzikui. Klausimą užduoda kolega. Taip mes kalbėjome apie kosmosą ir norėčiau pakalbėti apie Galilėjo projektą ir užduoti du klausimus. Tai yra vienas iš pagrindinių projektų, kurį nuolat rėmė Europos parlamentas. Ir mano klausimas toks. Jeigu jūs būsite patvirtintas pareigoms, ar jūs ketinate toliau tęsti Galilėjo programą taip, kaip tai darė jūsų pirmtakas? Kitas klausimas. Kaip jūs užtikrinsite, kad būtų išvengta vėlavimo gyvenant galidėjo projektą? E, jau matėme, kad paleidžiant du paskutinius palidovus susidūrėme su problemomis. Toliau, kaip spręsite patentų problemą Galilėjo projekte? Ar jūs galite tobulinti patentų teisių režimą, kad e, pagerintume Galilėjo projektą. Ir kitas klausimas, kaip e, galima pasinaudoti e, Galilėjo projekte privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimu. Dėkoju, ponė Nibler. Dėl pirmojo klausimo mano atsakymas visiškai taip. Manau, kad mes prie Galilėjo projekto dirbam tokį ilgą laiką, kad negalime nepastebėti, kiek daug yra padaryta. Dabar judėjimas į priekį jau vyksta, turime puikius darbuotojus, kurie įsitraukia į projektą, aiški programa, aiškus tvarkaraštis, puikiai žinoma, ko siekiame. Manau, šiandieną buvo ir kitų susitikimų, bendarbiavimo susitikimų ir vienas iš jų vyko Maskvoje Įsiaiškinsime, kokia problema iškilo, kodėl palidovai nenukeliavo į orbitą. Mes negalime nepasinaudoti satelitų palidovų e, nauda, bet jie turi skristi ten, kur jie turi būti. Todėl reikia sulaukti tyrimo komisijos aiškių išvadų, kodėl nepavyko paleisti tuos palidovus. Mums privalu užtikrinti, kad e, turėtume aišku palidovų skaičių. Todėl kyla klausimas, ar turime toliau tęsti palidovo lydimą į orbitą, ar, ką aš ir norėčiau pasirinkti, turime galbūt pirmiau įspręsti visus techninius e, keblumus, e, sulaukti išvaidų ir tik tai tada imtis kitų žingsnių. Kitais metais ketinama į orbitą paleisti Arian 5, tai turės užtikrinti mums e, naujų palidovų palidimą į kosmosą. Toliau, ponas Stanešvis. Gerbiamas pirmininkė, ponė Šefčiovičiau, dėkuoju, kad atvykote į klausimus. Aš stebėjau jūsų darbą praėjusios komisijos darbe. Ir linkiu taip pat veiksmingai dirbti ir naujojoje komisijoje. Girdžiu tikrai aiškę viziją, kaip ketinate dirbti savo pareigose, o jos bus labai sudėtingos ir nelengvos. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate kosmoso politiką? Kokios bus pagrindinės jūsų iniciatyvos? kuriuo imsitės. Ar jūs ketinate stengtis, kad Europa ir toliau naudotųsi nepriklausomą priegą prie kosmoso, nes tai vienas iš esminių būsimo gruodžio mėnesį ministrų sutikimo klausimų. Kokiu priemoniu imsitės kosmoso tyrimų srityje, nes tai yra vienas iš pagrindinių kosmoso strategijos prioritetų. Dėkoju už tokius šiltus žodžius. Manau, kad energijos veiksmingumo panaudojimo klausimas yra vienas iš svarbiausių transporto srityje ir apskritai Europos Sąjungai. Kalbant apie transporto sritį, tai lygiai tas pas pasakytina ir kosmoso sryčiai. Principai galioja tie patys. Manau, kad uh, dabar priartėjome prie pačių lemtingiausių penkerių metų ES kosmoso erdvės plėtoti. Turime beveik 30 palidovų skrendančių aplink Žemę ir dar viskas priklausys nuo to, kaip mums pavyks kai kurios iš jų pakeisti. Pažanga vyksta. Tačiau reikia ir toliau plėtoti Koperniko programą ir e, stebėsenos projektus, nes e, reikia vykdyti tam tikras ir globales užduotis, e, stebėsenos užduotis, kurios reikalingos, pavyzdžiui, įgyveninant visas finansinius sandorius ir transakcijas, kurios, pavyzdžiui, vyksta biržose. Todėl manau, kad Europai yra labai svarbu išsaugoti savo nepriklausomumą, kad e, turėtume ir savo kosmoso politiką, ir savo kosminę autonomiją. Taip vyksta dabar parengėmieji darbai, kaip e, galėtume tęsti Ariane 6 ir kitas programas, todėl būtų gerai turėti ne tik Ariane 6 ar Vega palidovų paleidimus, bet taip pat pasinaudoti ir Sojuzo raketomis. Ževanovskis. Gerbiamas paskirtasis komisarė, kalbėsiu savo gimtają kalbą ir noriu užduoti klausimą dėl kosmoso erdvės nuo ITRES komiteto. palidovų navigacinės sistemos agentūra vaidina svarbu vaidmenį Galilėjo projekte. Ar jūs ketinate pasinaudoti tam tikromis sinergijomis ir agentūrai suteikti naujų įgaliojimų plėtoti Koperniko ir kitus projektus, užuot kūrus naujas projek e, agentūras naujiems projektams? Dėkoju. Dėkoju, kad jūs leidote man atsakyti į slovakų kalbą. Tikiuosi, mane visi suprasite. Žvelgiant į ateitį ir kalbant apie agentūrą, kuri įsikūrusi Pragoje, manau, kad e, turime išsiaiškinti, kokios galimybės atveria Galilėjo projektas ir jomis pasinaudoti na, tai yra tarsi toks verslus prieimas prie problemos. Galilėjo projektas reikalingas piliečiams, Europos Sąjungos kompanijoms. Visi gali tuo pasinaudoti ir iš to gauti na, naudą. Pagal Koperniko programą mes galime daug sutaupyti, užuot naudojus brangias technologijas oro uostuose. Jos kainuoja kur kas brangiau, todėl esu įsitikinęs, kad e, iš Koperniko gautų duomenų naudojimas ir tų duomenų atnaujinimas turėtų būti dar patobulintas, tačiau galima juo naudotis jau šiandien. Aš manau, kad e, Koperniko projektas užtikrina tikrai didelį duomenų srautą, kiekį. Tai yra skaičiai su 15 nulių. Todėl mes turime apsispręsti, kaip geriausiai panaudoti tą turimą informaciją. Pragos agentūra mums atvers galimybės tą informaciją pasinaudoti. Ir iš Koperniko programos mes pasimokinome, kad tais duomenomis mes galime naudotis, pavyzdžiui, jūros saugos agentūroje, Frontexo agentūroje arba kitiems tikslams. Toliau Dominik Enrikė. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą dėl kosmoso, nes dabar mes jį nagrinėjame. Bet aš taip pat ir užduosiu klausimą dėl transporto kaip TRAN komiteto vicepirmininkas. Norėčiau išsiaiškinti, ar Jūs pritarite tam tikriems Jūsų kolegoms, kad reikia e, tęsti planą Galilėjo projekto uh, partneriams e, žemėje. Tam numatytas didžiulis finansavimas. Ir kitas klausimas dėl kosmoso. Ar komisija numato finansiniai paramą Toliau dėl socialinio dempingo kabotažui. Ar jūs Taip pat e, ketinate keisti komandiruotų darbuotojų direktyvą. Ir ar pasisakote už e, kelių transporto agentūros įkūrimą? Labai ačiū, gerbiamas vicepirmininkė. Pirmiausia, turime paremti ypač teisėkūrinėmis priemonėmis Galilėjo e, suderinimas su verslo poreikiais. Teikinicinių požiūrių tą padaryti galim ir tą reikėtų padaryti. Pavyzdžiui, turėtume užtikrinti, kad naujieji sistemos gavėjai, pavyzdžiui, ECOL, būtų visiškai suderinami su Galilėjo signalu. Visa įranga, kuri yra, pavyzdžiui, susijusi su E, gelbėjimo paieškos operacijomis krizės atvejais e, reikalauja tvirtų reglamentų, kad nauja įranga būtų suderinama su Galilėjo. Turime labai bendradarbiauti su pramonės atstovais ir pačia Galilėjo agentūra, nes jiems yra suteikta kompetencija sukurti politiką, parengti politikos dokumentus, kurie leistų užtikrinti, kad Galilėjo signalu būtų masiškai naudojamasi, kad jis prisidėtų prie nu, darbo vietų kūrimo Europoje ir naujų pramonės rūšių kūrimo. Galilėjo bus e, itin modernus projektas, jis e, e, veiks kur kas tiksliau negu šiandien mums visiems pažįstama GPS sistema, todėl turime daryti viską, kas įmanoma, kad Galilėjo e, įgyvenimo priemonės būtų pritaikytos. Dėl e, paleidėjo, aš e, manau, kad tai yra gera e, sistema, bet aš pats gana skeptiškai vertinu visus projektus susijusius su patekimo į kosmosą autonomiją. Děkuji, já dám také. Ačiū, ponas Lamsdorf kalba. Ir aš E, suteiksiu galimybę paskirtam komisijos nariui kalbėti slovakų kalbą ir pateiksiu klausimą čekų kalbą. Aš manau, kad yra labai svarbu e, tai, kad komisijos narys kalbėjo apie jūros ir vandens transporto potencialą. Aš nustebau, kad tik 15 procentų e, atvejų yra naudojami atsinaujinant svarstys energijos, atsiprašau, e, tik 15 procentų vandens, e, vidaus vandenų yra išnaudojama. Ką darsi, kad būtų daugiau? Baltarusijoje yra galvojama apie Dnestro sujungimą su Dnepru ir taip palengvėtų keturiais kartais patekimas nuo viduržėmio jūros iki Baltijos jūros. Ar jūs parengtumėt mūsų pirmininko, mūsų prezidento Miloš Ziman e, ambicingą e, projektą sujungti Elbę, Dunojų ir Obę. Taip būtų sujungtos trys Europos jūros, bet tuo pat metu tai reikštų, kad reikia pažeisti Vokietijos įstatymus, nes Brandenburgas ir Saksonija yra prieėmę parlamentuose rezoliuciją tą temą. Rasdorfo. Gerbiamas kolega, ačiū e, už galimybę kalbėti man slovakų kalbą. ir dėkoju už klausimą. Aš dar kartą turiu galimybę pabrėžti, kokį didelį potencialą turime vidaus vandenyse ir kaip vidaus vandens kelius turime plėsti. Šioje srityje galimybių žinoma E, turime ribotas galimybės dėl biudžeto problemų. Tačiau Europos parlamento dėka biudžeto yra skirta tris kartus daugiau negu per praeitą finansavimo laikotarpį. Todėl vidaus vandenų rėmimo projektai dabar jau yra traukti į mūsų planus. Turėtų būti įmanoma atnaujinti laivyną, pasinaudojantis projektais nes dabar laivynas labai pasenęs ir dažnai neefektyvus. Taip pat reikia patobulinti infrastruktūrą, ypač uostus ir kanalus. Taip pat norėtume, kad būtų skirta pinigų ir mokymo, specialistų rengimo priemonėms, nes dažnai šioje srityje dirba labai daug mažų ir vidutinių įmonių. Dėl jūsų, ponė Randzorfai, minėtojų projektų e, buvo iškeltas klausimas, kaip juos suderinti su TNT ir su mūsų turimomis finansinėmis galimybėmis. Ponas Koburn, gerbiamas paskirtasis komisijos narė, ar jūs nesutiktumėt, kad ES, ypač transporto sektoriuje, turėtų nešvaistyti mokesčių mokėtojų pinigų brangiems prestižiniams projektams, kurie eiliniams žmonėms net neša jokios naudos? E, pavyzdžiui, kalbame apie greičio didinimą Portugalijoje ir matome, kad taip e, buvo tik tai e, sugriautas gražus natūralus gamtovaizdis. Ar Europos projektų toks tikslas? ES neturėtų įsivelti į finansinės fantazijas patetiškose planuose su amerikiečiais. Galilėjo, Kopernikus palidovinių projektų toks pagrindinis tikslas ir yra jie, e, kaži, ar yra reikalingi Europos Britanijos piliečiams, kai e, žmonės e, važiuoja per Europos žemyną, e, švaisto pinigus ir taip tik tai užpildo ES biudžetą ir e, turtuolių kišenes. Ar jūs, e, eidamas naujas pareigas, E, pažabosite tokias fantazijas, kurios yra gyvendamas mokesčių mokėtojų sąskaita. Žinoma, komercinėse rinkose yra daugiau galimybių spręsti kosmoso klausimus, e, erdvės klausimus. Pagalvokime apie Virgin bendrovę. Ir jie kur kas geriau dirba negu tie supranacionaliniai aparačikai, tokie kaip Europos Sąjunga. Kaip paskirtasis komisijos narys, aš turiu padėkoti ir už tokį klausimą, ar ne? bet aš suprantu, kad e, čia diskusijoje girdime nuomonių, kurios e, turi būti vertinamas kaip svarbios ir e, todėl apie jas turėtume padiskutuoti. Tačiau iš ankstesnių mano pasisakymų turbūt suprantate, kad aš nesutikčiau su Europos kosmoso politikos tokiu apibūdinimu. Taip pat nesutinku su tuo, kaip jūs įverti, apibūdinote Europos pinigų panaudojimą šiai sričiai. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad Europai reikia erdvės ir kosmoso programų, mums reikia būti nepriklausomiems, mums reikia būti autonomiškais patenkant į kosmosą. Ir tai ir susiję ne tik su prestižu, prestižas čia nieko bendro neturi, tai yra reikalinga mūsų aukščiausiams technologijos Mums tai reikalinga išmaniosioms transporto sistemoms, e, kad galėtume išspręsti grūščių miestuose problemas. Tai yra reikalinga mūsų bankininkams. Aš esu tikras, jeigu jūs paklaustumėt savo kolegų Cityje, Londone, jie jums pasakytų, uh, koks svarbus yra tas atominis laikrodis, kurį jie naudoja, kai vykdo finansinės operacijas Londono finansų centre. Mes negalime pasikliauti tik tai viena sistema, sakydami, kad ji yra labai gerai, iš tiesų yra gerai ir mes bendradarbiaujame e, su GPS labai gerai. Nes, bet aš manau, kad Europa yra pakankamai pribrendusi ir išsivyšiusi, kad sukurtų savo sistemą, kuri, kiek aš e, žinau, dabar jau susilaukia amerikiečių paramos. Jetzt hat das Wort Claudia Schmidt. Toliau Klaudija Šmit. Prieš Jums pradedant, aš norėčiau tik pasakyti, kad e, baigėme ITRE komiteto klausimus ir aš esu dėkingas e, komiteto nariams ir pirmininkų štai, kad atėjo. Dabar Klaudija Šmit. E, privaloma viena finansinė erdvė reikalauja ir bendros transporto sistemos. Dabar Europoje matome, kad yra 20 skirtingų kelių apmokestinimo sistemų. Mokesčių e, sistema Vokietijoje e, yra tarsi Pandoros dėžė diskusijose. Vokietijai pradėjus renkti atitinkamus planus, kitose valstybėse narėse yra pradėta apie tą kalbėti taip pat. Tai yra nenaudinga transportui, nes e, taip keliai yra tarsi renacionalizuojami. Infrastruktūra yra nacionalinių vyriausybių pagrindinis uždavinys. Mes norime, kad būtų sukurtas tinklas ir kad niekas nebūtų diskriminuojamas. O klausimas būtų toks, ką Jūs galvojate apie vienodą Europos kelių apmokestinimo sistemą, kad e, išvengtume diskriminacijos ir skirtumų tarp valstybinių sistemų? Ar dirbsite aktyviai šio klausimu ir ką pasakysite Vokietijos transporto ministrui, kai jį sutiksite? E, jo, aš, aš mielai šį klausimą atsakysiu. Ačiū. Europoje yra šiokių tokių problemų. Mes labai gerai e, e, kuriame infrastruktūrą, bet vis prašiau ir prašiau ją prižiūrime. Labai daug investuojame į greitkelių, geležinkelių statybą, bet nesugebame pritraukti deramų investicijų infrastruktūros eksploatavimą ir e, priežiūrą. Prasideda plati diskusija apie išorinių kaštų internalizavimą. Tai rodo, koks, kokie svarbus e, yra visi šie veiksniai. Turime ieškoti tokio finansavimo šaltinio, kuris e, būtų sąžininkas kiekvieno vartotojo atžvilgiu. E, E, vartotojo, kuris turi mokėti už infrastruktūros naudojimą. Dabartinė padėtis Europoje yra tokia, kad kertant žemyną automobiliu ir mokant už visas vinietės, e, kelionės pabaigoje sunku per priekinį stiklą kavę matyti, nes per daug bus priklijuota įvairiausių viniečių. Todėl reikėtų padiskutuoti, kaip tą rinkliavos sistemą sumoderninti. Aš e, manau, kad dabartinė sistem, e, atstumo sistema yra teisingesnė negu laiko sistema. Mes turime pakankamai technologijų e, tai sistemai sukurti. Kiekviena valstybė narė turi savo sistemas. Nediskriminavimo principas yra numatytas sutartyje, aš jį labai vertinu ir mes turim užtikrinti, kad jis būtų laikomasi visur. Boguslav Liberatski. Ačiū toliau Boguslav Liberatski. Panie komisarzu, pierwsza moja. Ačiū pirmininkė, paskirtas kandidatė į komisijos narius. Mano pirmas klausimas yra toks. Turime Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, kuri turėtų mm, skatinti investicijas į TNT. Kaip jūs ketinate užtikrinti pusęsvyrą tarp geležinkelių ir automobilių kelių? kol kas šios pusiausviros daugelio valstybių narių nėra. Jūs kalbėjote apie infrastruktūrą, bet norėtumėm išgirsti jūsų poziciją dėl projektinių obligacijų kaip bendrosios savokos ir taip pat e, ryšių su Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Čia projektinės obligacijos gali būti panaudotos pritraukiant privatų finansavimą. Mm, mes norime, kad visi komisarai būtų ne tik tai miestų žemėlapių rengėjai, bet tikrai Europos reikalų transporto komisarai. Ir mes turime susidurti su tokiais dalykais, kaip kad, pavyzdžiui, Rusijos embargo. Ir, pavyzdžiui, vežėjai neturi ką vežti dėl to. Kalbame ne vien tik tai apie kompensacijas maisto gamintojams. Ar galime kalbėti apie kompensacijas ir vežėjams, transporto sektoriui? Ar jūs kalbėsite apie tai komisijoje ir darybose su Rusija? Rusiją. Toliau Prancūzija numatė tam tikras taisyklės dėl e, vairuotojų polsio laiko. Ar jūs spręsite tą klausimą? Ir tikrai man labai patiko jūsų gyvenimo prašymas. Thank you very much. Thank you. Labai ačiū. E, dabar kalbant apie pirmą klausimą dėl tinkamos pusiausviros, e, TNT srityje, galvojant apie mm, tinklų projektus, čia, man atrodo, mes jau susitarėme parlamente ir, man atrodo, tai turi būti pagrindinis punktas um, sąraše. Visų pirma, metodika, kaip finansus padalinti 80 procentų Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės turi būti skirta būtent probleminėms vietoms, ten, kur mm, yra e, fragmentacija, kur yra problemos Europos transporto tinkle. Um, aš manau, kad kad tikrai ta metodika ir bus raktas į projektų parinkimą ir vėlesnį finansavimą. Toliau dėl projektinių obligacijų. Čia Visai atvirai turiu pasakyti, kad esu dar Baros antrosios komisijos narys ir turiu pasakyti, kad e, tikrai e, perėta prie svarstymų, kaip plačiau jas panaudoti, kad e, verslas labiau panaudotų projektinės obligacijas. Reikia novatoriškų būdų labiau pritraukti privačias investicijas į infrastruktūros plėtojimą. Ir žinoma, jeigu kalbėtume apie Rusijos embargą, tai yra žinoma, toks klausimas, kuris bus aptariamas naujoje komisijoje ir aš pasistengsiu, jei jūs mane patvirtinsite, um, tikrai uh, spręsti šį klausimą ir per visus savo kontaktus su Rusijos partneriais. Andor Deli. Entschuldigung. Ja. Äh, elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyik E, pirmininkė, ponė Ševčiovič, e, vienas iš devinių TNT koridorių yra Reino Dunojaus koridorius, kuris gali būti viena iš svarbiausių jungčių tarp valstybių narių vakarų rytų kryptimi. Reino, Meino regionas, Dunojus iki pat Jodosios jūros. Ir be to yra ES Dunojaus strategija, kurios vienas iš tikslų yra užtikrinti judumą ir vidaus vandenų kelių panaudojimą mm, ir daugia rūšį transportą. Aišku, kad vidaus vandenys yra svarbus ne vien tik tai mm, toms valstybėms narėms, kuriuose jos yra, bet ir kaiminėms šalims, pavyzdžiui, Serbijai, Moldavijai, Ukrainai, Bosnijai, Hercegovinai ir taip toliau. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti komisarė, kad šios es nepriklausančios valstybės, kurios yra priedunos, galėtų irgi gyvendinti projektus, kurie būtų aktualūs Europos vidaus vandenų kelių plėtojimui. Ačiū už Jūsų klausimą. Jūs tikrai teisingai pasakėte, kad Donos Reino koridorius bus nepaprastai svarbus. Ir dėkoju Jums už jūsų klausimą, jūsų susidomėjimą dėl kitų valstybių - Serbijos, Moldovos, Bosnijos ir Hercegovinos. Turiu pasakyti, kad e, tikrai mane palankiai nuteikė šių valstybių entuzijazmas dėl nuostų strategijos. Ir tai buvo vienas, viena iš tokių naujųjų makro, taip vadinamųjų strategijų, kurios buvo parengtos tokiam regionui. Ir tikrai makro strategijos tas žavesys yra tas, kad Mm, tai, kad komisija prižiūri bendrai tą situaciją valstybėse narėse ir kaiminėse valstybėse ir per tai galima užtikrinti daug didesnę sinergiją tarp įvairių finansavimo priemonių, skirtingų fondų, kad projektai būtų geresni, geriau susijęti, geriau integruoti ir duotų didesnės pridėtinės vertės Europos lygmenių tokį, už tokį požiūrį aš labai pasisakyčiau ir šiuo atveju, nes visiškai aišku, kad mūsų vienas iš pagrindinių prioritetų, pagrindinis dėmesys turi būti būtent pažangai ir užbaigimui vėliau mm, tų, to transeuropinio tinklo. Bet mes žinome, kad juk nesustoja ties ES siena. Mums reikia tos tasos ir į kaiminės valstybės. Uh, Tai bus daug geriau Europos piliečiams ir verslui ir, ir galėsime paskleisti pozityvę žinias ir bendrijos teisyną ir, bendry, ir, ir Europos standartus į tuos regionus. Ir tuomet ir kaiminystės santykiai gerės, tai bus gerai ir verslui, gerai ir piliečiams. Kimėja. Viki Meijer. Ačiū pirmininkė, turiu tris konkrečius klausimus įvairiomis temomis. Visų pirma, praeito mėnesio palidovų fiasko. Aš e, nesu įtrė e komiteto narė, bet aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kokius pad, kokių padarinių turės dabar tas fiasko, tas, kai nepavyko paleisti dviejų palidovų ir kaip ateityje, ką galėsite padaryti, kad nebūtų tokių dalykų, kas tai brangiai kainuoja mokesčių mokėtams. Antras dalykas, kaip konkrečiai ketinate mažinti biurokratiją transporto sektoriuje. Ir trečio, komisarė, kaip ką darysite su geltonosiomis kortelėmis, kurias iškelia nacionaliniai parlamentai? Ačiū už jūsų tris klausimus. Dabar dėl rūpiučio galilėjo e, palidovų paleidimų. Tai labai sudėtingas klausimas. Aišku, tai buvo labai sudėtinga procedūra. Žinoma, mus labai nuliūdino tas faktas, kad taip įvyko. Preliminarios išvados, kurias aš perskaičiau, aiškiai rodo, kad mūsų palidovai yra labai geri, aukščiausios technologijos puikiai, puikiai veikia ir, ir tas gedimas, kuris šiuo atveju įvyko, buvo e, sukeltas taip vadinamos fregatos, tai yra paskutinė ta palidovo dalis, kuri turėtų paleisti, e, išstumti palidovą į ten, kuris turi skrėti. Taigi dabar atliekami techniniai tyrimai, kaip visą tai atsitiko, kodėl tai buvo ir ar būtų įmanoma tai už E, tam užkirsti kelią ateityje. Ir aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad negalėsime toliau tęsti su sojus paleidėjais, nes, kaip jūs teisingai pasakėte, tikrai taip labai brangiai kainuoja mūsų mokesčių mokėtojams ir mes turime be to užsitikrinti šimtų procentų, kad tokios klaidos, tokie dalykai nepastaikytų ateitie. Mes su Arena 5 pasirašėme su palei, dėl jų paleidėjų e, kontraktą dviejams metams. Arijanės paleidėjų pranašumas yra tai, kad jie ne du, o keturis paleidėjus gali paleisti. Tai didžiulis paleidėjas, stambus e, paleidėjas ir iš tikrųjų patikimas europinis. Ir aš labai tikiu, kad Arijanės penktos kartos paleidėjai tikrai e, leis mums prisivyti dabar visą tą procesą su Galilėjo palidovų, palidovų paleidimu dėl, dėl tų visų anomalijų, kadangi buvo vėluojama. Ir dėl biurokratijos mažinimo aš galiu Jūs patikinti, kad labai rimtai į tai žiūrėsiu ir mes panaudosime refit uh, priemonės ir peržiūrėsime visus teisės aktus, gal, kuriuos gal reikia paaiškinti, patikslinti, patobulinti. Iš tikrųjų, jeigu kokių tai konkrečių minčių turite dėl to, kuriuos teisės aktus reikėtų peržiūrėti, tai tikrai dirbsime to klausimu. Dėl geltonosios kortelės aš pats labai um, glaudžiai dirbau dėl šios procedūros ir aš tikrai uh, kruopšiai laikysiuos visų europinių teisės aktų šioje srityje. Thank you, uh, Mr. Dėkoju, Basai Kut. Aš esu čia, ponė Šepkovičiu. Dėkoju už jūsų atsakinimus. Noriu dabar padaryti jūs nuorodą į tvaros transporto temą. Tai yra jūsų atsakymai į klausimus raštu. Atsakymai nelabai, nelabai konkretus, todėl norėčiau konkretesnių komentarų. Štai du konkretus klausimai. 2013 e, metų komisijos klimato teisės aktų pakete nekalbama apie transportą. Tuo tarpu Baltoje knygoje labai aiškiai pasakyta, kad mums reikia specifinių įrankių iki 2010 metų transportui. Taigi, kaip jūs ketinite įgyveninti CO2 standartus ir taip pat e, oro kokybės direktyvą po 2020 metų. Toliau. Aviacijos klausimas. Mes žinome, kad Arkėjo turi iki 16 metų užtikrinti globalų mechanizmą, tačiau ką jūs konkrečiai darysite, kad paspartintumėte šitą procesą, nes jeigu to nebus, tai procesas užloks. Dėkoju, kad jūs klausėte patikslinimo ir net pasiūlėte kai kurias naujas idėjas. Kokia situacija bus po 2020 metų? Ir bio kūro klausimais jūs esate žinoma ekspertai, žinote, kokie yra pirmos kartos biokūro variklių rezultatai, jie nėra labai džiuginantis. Todėl, manau, turėtume suktis veikiau į alternatyvius energijos būdus. Ir kai kalbame apie viešą, viešąjį transportą, jis yra labai svarbus kovojant su oro tarša miestuose. Todėl aš pasisakyčiau už naujųjų technologijų dėgymą ir naujų transporto priemonių, būdų švaraus transporto priemonių e, dėgymą, kuris būtų daugiarūšis ir motivuojantis gyventojus savo automobilius palikti namuose. Taip sumažinsime oro taršą ir išvengsime tų spūščių keliuose mūsų miestuose. Tai yra pirmas atsakymas į jūsų klausimas. Dabar dėl Arkeo programos. Žinote, kokia yra situacija Europos Sąjungoje arba komisija. Tai yra sudėtinga situacija, kad, kadangi kol kas esame stebėtojai. Galime kol kas tik tai vadovautis bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis ir kliautis valstybių narių poziciją jeigu mąstume apie įkao sprendimo prieimimo procedūras. Aš pasinaudosiu visais savo kontaktais e, su valstybių narių transporto ministrais, kad mūsų pozicija į ką organizacija būtų nusekli ir atspindėtų mūsų tikslus. Miltenburgas. Dėl, klausimas dėl kelių transporto. Norime užtikrinti e, vienodas sąlygas ir konkurenciją šioje srityje. Todėl teisės aktų įgyvendinimo klausimas neturėtų likti nuo šalyje. O šioje srityje per pastarosius mėnesius pastebėta nemažai trūkumų. Ypač, kai buvo tikrinami e, vairuotojų e, polsio laikai ir vairavimo laikai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje jūs, jums grėsia didžiulės baudos, jeigu e, vairuotojai nesilaiko polsio laikotarpio ir tą polsį e, jie praleidžia ne kur nors e, viešbutė, bet savo automobilio kabinoje. Kaip jūs e, Kokiu priemoniu imsitės, kad teisės aktai būtų vienodai visose e, šalise? Ir kitas klausimas dėl kelių kabotažo. Kokiu imsitės liberalizavimo priemonių? Dėkoju už klausimus. Pirmiausia, manau, kad jūsų užduoti klausimai tik patvirtina mano mintis dėl to, ko mums trūksta kelių transporto srityje mums reikia išsamaus visą apimančio požiūrio į dabartinę susidariusią situaciją, į galiojančius teisės aktus. Ir mums to ir reikia. Pirmiausia, reikia įsiaiškinti, antra, supaprastinti, trečia, įtraukti socialinių partnerių e, veiklai mūsų darbą. Turime dirbti iš vien ir turime kartu užtikrinti socialinių teisių gynimą. Turime turėti vienodus standartus ir tuos standartus įgyvendinti. Kalbant apie Prancūzijoje taikomas taisyklės, tai galiu pasakyti, jeigu tas pas būtų taikoma ir Belgijoje, tai tikrai Belgijoje, pavyzdžiui, nemanau, kad jūs, jums neleidžiama poilsio laiką praleisti savo e, vilkiko kabinoje. Na, šio tokiu atveju reikia prašyti paaiškinimo iš Prancūzijos, paskui iš Belgijos ir mėginti spręsti tokias vairuotojų polsi reglamentuojančių teisės aktų problemas. Aš manau, kad atskirai susisiekus su šių šalių atitinkomis institucijomis galime rasti primtiną sprendimą. Ponas Kozma Zuotovski. Paskirtasis komisarė, turiu Jums klausimą dėl kelių tiesimo. Mano šalyje tiesime daug naujų kelių, tačiau darbai vykdomi taip, jog yra tokių atkarpų, kurios yra nutiestos, tačiau jos tarpusavį nesujungtos. Kai kurio laikotarpiu darbai buvo nutraukti dėl kažkokių priežasčių, ir projekto negalima užbaigti šimtų procentų. Todėl ar jūs nemanote, kad reikėtų keisti kelių tiesimo taisyklės, nes e, keliai tiesiami tarsi atskirais gabalais ir jie paskiau nesujungiami į vieną ištisinį kelią. Kelią, kuris tiestusi nuo A iki B punktą. Ačiū šį klausimą. Manau, kad tai nėra tik tai Lenkijos problema, panašaus pobūdžio keblumų iškyla ir kitose valstybėse. Nemanau, kad tai susijęs su viešaisiais pirkimais. Galbūt ir su jais, kai jie yra užginčiami ir tada už, sustoja projekto vykdymas. Taip turime prioritetus teikti europinėms transporto projektams, nes mūsų siekiami tikslai paprasti - plėtoti atskirus regionus, ir neturime komplikuoti situacijos dar labiau, kai yra kažkokia nutiesto kelio atkarpa tam tikroje teritorijoje, kurioje labai sudėtinga plėtoti, pavyzdžiui, kokią nors transporto rūšį. Tai susijęs su transportos spūstimis, finansiniais nuostoliais. Todėl pritarčiau Jums, kad svarbiau dėmesį sutelkti į tokius projektus, kurie iš tiesų pagerina infrastruktūros e, padėti tam tikrame regione, pagerina piliečių gyvenimą. pagerina kokio nors miesto transporto padėtį. Todėl labai būtų svarbu bendradarbiauti su Regio arba MUV generaliniais direktoratais ir siekti jūsų minėtų tikslų. Toliau Izabela Demonte. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie kabotažo temos. Savo įžanginėje kalboje sakėte, kad ta sistema yra naudinga. Ji leidžia užtikrinti, kad e, sunkvežimiai keliais nevažinėtų tušti. Taip pat jūs paminėjote e, daug taisyklių ir teisės aktų. Ar jūsų nuomonė būtų teisinga kažką čia keisti. Taip pat jūs kalbėjote apie inovacijas, ar inovacijos leistas problemas išspręsti. Thank you very much. I... Labai ačiū. Aš e, manau, kad e, šį klausimą iš tiesų reikia spręsti, nes e, mūsų komiteto pirmininkas maloniai sutiko pirmininkauti renginiui, kuriame buvo kalbama apie sunkvežimių E, vairuotojų problemas, tokias, kai jie, pavyzdžiui, sustoja kelyje ir e, turi jau ilsėtis ir prašyti, kad policija juos nutemtų nuo kelių, nes jie suvoka, kad jie patys tampa pavojingi aplinkai. Aš geriau sutinku, kad jų viršininkai būtų sustabdyti ir nubausti už tokius dalykus, o ne patys vairuotojai. Negalime taikyti su tokiais dalykais. Turime išdėstyti, išaiškinti taisyklės dėl to, kas būtina padaryti. Taip pat turėtume e, sukurti daugiau e, taisyklių tenkinimo įpročių, tam tikrą kultūrą turime sukurti. Visi vairuotojai turėtų tenkinti taisyklės, kurios yra taikomos, įskaitant ir e, vairavimo laiko pribojimus numatytus ES teisės aktuose. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad kalbant apie kabotažą ir kitus e, svarbius standartus, e, E, supraskime, kad visuomenė tai mato kaip labai, kaip labai jautrę sritį ir dažnai sieja tai su socialiniu dumpingu. Tai yra tiesa, nors tik 2 procentai visų kelių transporto yra pervežama pagal kabotažo sistemą. Manau, kad e, tas problemas reikia spręsti dėl socialinių problemų, dėl socialinių e, klausimų. Jeigu kabotažas yra apribojamas tuo, kad e, krovinį reikia pervežti iš kažkokios tarptautinių maršrutų į namus, tai e, paaiškės, kad e, mūsų greitkeliuose bus žymiai mažiau tuščių važiuojančių sunkvežimių. E, Bet kokiu atveju šie klausimai nusipelno didesnio mūsų dėmesio, turime sukurti paprastas taisyklės, kurios e, būtų visiems primtinos ir tuo pat metu užtikrintų atsakingesnį mūsų elgesį aplinkos požiūrių ir e, taisyklės būtų lengviau suprantamos ir kur kas geriau gyvendinamos. Masimiliano. Toliau. Masimiliano Salinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Šefkovičiau. Aš čia. Pradžioje jūs kalbėjote apie Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą. ERTMS. E, ilgą laiką ji buvo traktuojama kaip Europos geležinkelių e, keitimo sistema. Joje buvo kalba apie saveikumą per sienas. Techninių požiūrių išliko labai daug ERTMS neiškių apibrėžimų ir aš norėčiau pateikti klausimą. Ar jūs sutinktumėt paremti tolesnius žingsnius susijusius su ERTMS specifikacijų stabilizavimu ir jų pritaikymu? Ir antras dalykas, ar užtikrinsite, kad Europos geležinkelių agentūra apsimtų atsakomybę ir už E, greta ir už greitkeliuose, ir už sunkvežimėse esančios ERTMS e įrangos funkcionavimą. Dėkoju. Jūs išskiriate klausimą, kuris yra nepaprastai svarbus Europos e, geležinkelio tolesniai raidai. ERTMS sistemą visi ekspertai vertina kaip labai pažangę modernę signalizavimo sistemą. Uh, ir ji leis užtikrinti e, daugiau e, traukinių e, perkelimo į sunkvežimius ateityje. Mūsų sunkvežimiai galės veikti saugiau ir panašiai. Nepaisant to, kad ta sistema jau sukurta, mums vis dar trūksta greitų jos įdėgymo, greito jos įdėgymo. Geriausias sprendimas čia būtų įsteigti ERTMS sistemų e, įdėgymo vadybininkus. Tada tokios sistemos galėtų atsirasti visose pagrindinėse Europos geležinkelio maršrutuose, keliuose. Akivaizdu, kad tai, tos sistemos ten yra labiausiai reikalingos, nes čia mes kalbame apie sienų pervažimą iš vienos valstybės į kitą. mes e, turėdami šią sistemą būtume išvengę tokių tragiškų avarijų, kokios ištiko Europos geležinkelius pasaraisiais metais. Ta sistema yra geresnė. Aš galiu patikinti, kad man atrodo, kad e, tos sistemos turėtų būti siejamos su visais riedmenimis, su sunkvežimiais. E, taip pat Europos geležinkelio agentūra turi būti atsakinga už RTMS sistemos panaudojimą teisingai. Galėčiau dar drąsiau pasakyti, nes dažnai panašus klausimas būna teigiamas. teigiamas. Aš e, taip pat į e, Europos geležinkelio agentūros atsakomybę įtraukčiau atsakomybę už techninę redmenų kokybę. Ačiū Aš džiaugiuosi, kad e, jūs užimate tokį svarbų darbą ir aš noriu pakartoti, kad jūs nesate įpratęs gyventi iš mažo atlyginimo, tokia yra daugelio mūsų realybė. Aš e, e, 30 metų dirbau e, tolimųjų reisų sunkvežimių vairuotojų. Aš galiu pasakyti, kad anksčiau jokių problemų nebuvo vairuojant tuščią automobilį. Ir e, kai atsirado kabotažo taisyklės, atsiveria duris blogiečiams patekti į mūsų rinką. Jie stengiasi uždirbti pinigų iš vergų darbo. Taip pat aš norėčiau išskirti vieną dalyką dėl suklastotų e, vairuotojų pažymėjimų. E, e, jeigu internete paieškosite, už 400 eurų galite nusipirkti vairuotojo pažymėjimą, takografą ir net pasą. Ir viskas priklauso nuo to, ko jums reikia. Visus tris dokumentus galima nusipirkti per vieną parą. Nei viena policijos tarnyba to nekontroliuoja. E, man atrodo, kad vienintelis būdas kovoti su suklastuotais vairuotojų pažymėjimais būtų tarptautinio registro sukūrimas. Ir e, vairuotojai e, važiuojantis per sienas turėtų pirmiausia būti suregistruoti tarptautiniuose registruose, nors ir išgauna vairuotojo, gauna vairuotojo pažymėjimą vietoje. Ir tada staiga tos nacionalinės policijos tarnybos turėtų galimybę kontroliuoti, ar visi vairuotojų pažymėjimai yra legalūs. Dabar tokios galimybės nėra. Čia nebuvo klausimo. Hmm? But, but I, but I know what the... Bet aš žinau, ką gerbiamas ponas norėjo pasakyti. Turbūt jūs nenorėjus to pasakyti, ką pasakėt. Sunkvežimių vairuotojų darbas iš tiesų yra labai sunkus. Ir aš manau, kad, e, ir aš tikrai nemanau, kad kabotažai, kabitažą vykdantis vairuotojai yra blogiečiai. Jie paprasčiausiai perveža krovinius iš vienos valstybės į kitą, paskui jie grįžta į namus ir bando taip pat kažką parvežti važiuodami. Tiesiog e, tuščiai nevažinėja. Na, o kalbant apie piknaudžiavimą sistemą, sutinku su jumis, reikia kovoti su tuo reiškiniu. Tačiau iškyla klausimas, ką galim padaryti Europos lygmeniu. Aš jau keletą kartų sakiau ir esu pasirengęs e, supaprastinti, išaiškinti taisyklės, kad jos galėtų būti gerai gyventos. Bet įgyvendinimas turi būti suteiktas nacionalinės administracijos instancijoms, nes jos turi teisę tą padaryti. Jill Evans. Thank you very much. Um, I wanted to ask about... A... Uh, Ačiū, noriu pasirauti dėl m, mm, tokių e, vietų vietovių, kaip kalnuotos vietovės, pakrantės, salos, kurios turi specifinių aspektų ir reikia daugiau investicijų į jų ekonomiką. Ir dažnai tos investicijos ekologiškesnės yra, pažiūrėjau, Velsas, kurie atstovauja, ne, visiškai neturi jokių TNT koridorių numatytų, bet vis tik tai mums reikia tiesiog nes jungties su Airija ir mums labai reikia investicijų pagerinti geležinkelių jungtis. Jūs paminėjote tai, kad transportas transportas paliečia kiekvieną. Transporto politika taip pat gali ir atstovauti atskirti bet kurį žmogų. Taigi kaip jūs užtikrinsite, kad bus e, tinkamos investicijos ir tinkama parama tokioms vietovėms, kaip e, mano minėtos, kuriuose tikrai prieigos yra sunkios, bet tikrai transportas yra svarbus dėl e, turizmo ir kitų dalykų. Ačiū, tai labai svarbus ir labai sudėtingas klausimas. Aš aiškiai suprantu, ką Jūs norite pasakyti ir sutinku su Jumis, kad transportas yra labai svarbus. Ne vien tik tai siekiant integruoti ekonomiką, integruoti miestus ir regionus į nacionalinį, tarptautinį visą tinklą. Lygiai taip pat Jei pažiūrėtumėm į Europos politiką ir Europos biudžetą, tai čia turiu pasakyti, kad dėja jis yra per mažas, kad būtų patenkinti visi poreikiai. Todėl buvo priimtas sprendimas, kad turime sutelkti dėmesį į transeuropinius tinklus ir ypač į trūkstamas į jungtis ar į sangrūdų vietas. Tai yra tas probleminės dalis, kurios trukdo ekonomikos raidai Europoje. Velso atveju jis nebuvo įtrauktas į TNT projektų projektų sąrašą, tai aišku bus labai sudėtinga rasti sprendimą, kaip finansuoti kažkokią tai specifinę programą mm, Velse. Tiesiog todėl, kad buvo patvirtintos taisyklės, kuriuose aiškiai finansiniai ištekliai yra fokusuojami tik į ten tai prioritetus. Tezė. Kur čia Maltezė? Signor commissario designato, lei prima non ha trovato paskirtasis komisarė, anksčiau jums pritrūko laiko atsakyti į Karimą Dėlį žaliųjų klausimą dėl Turino Lijono mm, greitaeigio mm, geležinkelio, kuris yra viduržėmė jūros regiono dalis. Panašu, kad tai yra baisus viešo sektorių finansų švaistimas. Uh, dabartinis komisaras 2013 kovą nusprendė nurėžti daugiau kaip trešdalį bendrafinansavimo dalies dėl ko buvo nuspręsta dar 2008 metais. Per pusantrų metų ta kaina išaugo, finansinė situacija Prancūzijoje ir Italijoje tikrai nepagerėjo. Taigi reikia galvoti apie um, ekonominį tvarumą aplinką aplinkosauginius aspektus, ypač turint omenyje antrą tunelį, visi, vi, visos e, išlaidos auga, taigi aš galvoju, ar netėjo laikas tą projektą iš naujo labai griežtai ir atidžiai įvertinti, žiūrint į visą ekonominę naudą ir tai, kas yra sudedama į šį projektą. Ir tai padaryti prieš konkursų skelbimą, kad tikrai būtų galima panaudoti turimas lėšas daug naudingiau. For, uh, for, for... Ačiū už Jūsų klausimą. Matau, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kuris yra intensyviai diskutuojamas Italijoje, Prancūzijoje ir Europos parlamente. Čia vėlgi turiu pasakyti, kad projektų sąrašas buvo patvirtintas. Tai man, mano akimis yra Europos įstatymas ir aš turiu laikytis to. Tai aš galiu pažadėti Jums, kad visi aspektai um, susijęs su šio projekto statyba turės atitikti kitus ES teisės aktus. Taigi turės būti visos tinkamos konsultacijos su visuomenė, turės būti laikomasi visų aplinkosauginių normų, turės būti visi reikalingi elementai, kurie sudaro visą sprendimų prieimimo procesą ir tik tuo met um, toks projektas tvirtinamas. Taigi viskas turi būti tvarkoje, viskas turi atitikti Europos teisės aktus. Mm, jūs, aišku, suprasite, kad jeigu mes pradė, vėl tą TNT mm, sąrašą pradėsime analizuoti ir kažką iš jo išrinkinėti, tai atidarysime Pandoros skrinę. Man atrodo, kad Tai, kas buvo patvirtinta Europos parlamento ir tarybos, man atrodo, yra patvirtinta ir dabar mes turime sutelkti dėmesį į gyvendinimo etapą. Ir žinoma, turime įvertinti visus, visus Europos teisės aktų aspektus, kad tikrai visos, visų normų, visų aspektų būtų laikomasi. Pavel Telička. Good evening, uh, for... Komisarė, labas vakaras. Tikrai remiu tai, ką Jūs pasakėte, kad reikia gyventi principą arba naudojas, arba prarandi. Aš tikrai remiu tai, bet ir stebėsiu, kad tai būtų gyvendinama. Buvo klausimas keliamas mm, dėl Vokietijos. Tikrai teisingai, manau, buvo pasakyta, e, jeigu mes praeit dešimtmetį, dar e, paskutinį dešimtmetį kalbėjome apie bendrą transporto erdvę Europoje, e, vis tiek mes dar jos neturime, nežiūrint visų užmojų. Taigi aš nesupratau, ar jūs bandysite vėl atgaivinti tas diskusijas um, dėl uh, išlaidų internalizavimo ir antras dalykas dėl pagarbos ir nediskriminavimo. Mes visi žinome, kad tie pareiškimai, kurie atkeliauja iš Vokietijos, yra būdas pateisinti kompensacijas. Tikrai Aš neturiu nieko prieš um, kelių apmokestinimą, bet man atrodo, kad visą tai, ką mes girdime, tikrai sukurs iškraipimus rinkoje. Ir jūs kalbėjote apie teisės aktus ir aš norėčiau tokį, tokią užuominą jums duoti rekomendaciją, kai yra teikiama teisės aktai, kurie siekiama padidinti administracinę naštą, tai aišku, galima tuo pat metu pateikti ir kitą pasiūlymą, kuriais būtų galima sumažinti tą pačią administracinę naštą. Tai labai svarbu mūsų ūkiui. Ačiū. Aš esu tikras, kad jeigu mane patvirtinsite šiame poste, tai tikrai labai atidžiai stebėsite, ar gerai gyvendamas principas arba naudoji, arba prarandi. Manau, kad tikrai atėjo laikas įgyventi šį principą, nes finansiniai ištekliai yra riboti, darbo tvarkiai yra nepaprastai svarbi projektų skaičius yra milžiniškas, taigi mes turime įtikinti valstybės narės, kad arba jos panaudoja lėšas laiku, arba jom teks susidurti su tokia perspektyva, kad tas lėšas jos praras. Taigi turėsiu įgyventi šį principą. Dabar dėl Vokietijos situacijos Turiu pasakyti, kad tos diskusijos prasideda Vokietijoje dėl to, kaip išorinės išlaidas internalizuoti, nes Vokietijoje iš tikrųjų, Vokietija yra tokia šalis, kuri turi pasaulinio lygmens infrastruktūrą, bet net ir Vokietijoje matome, kad um, kai kurie um, tiltai uždaromi, kai kurie greitkeliai netinkamai prižiūrimi. Net ir to mes matome, net ir Vokietijoje. Taigi prasideda diskusijos ir dėl to, kaip Vokietija galėtų internalizuoti išorės išlaidas, tai yra tas išlaidas, kurios susijusios su kelių infrastruktūros naudoj, naudojimu, kaip jas žvelgti. Aišku, svarbiausia naudoti e, principą teršėjas moka ir nediskriminavimo principą. Ir aš labai aiškiai išdėsiu savo poziciją tokią, kai tik tai matysiu kaip atrodys konkrečiai tie įstatymai, kuriuos siūlys Vokietijos e, vyriausybė. Bet aš galiu jūs patikinti, kad šie du principai man bus svarbiausi. Ja, thank you. Robert Zylė. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju, komisarė. Labai malonu kalbėti po pono Teličko, kuris buvo įvairių projektų koordinatoriumi ilgus metus tai matote, kad šiame komitete e, turite šio projekto remėjų. Mes ECR frakcijoje turime ir Britų konservatorių atstovų. Pastaruoju metu vyksta jų e, suiga ir aš norėčiau užduoti klausimą Jackie Fosterio kolegos vardu. kai kurios valstybės įsipareigojo įgyvendinti kosmoso funkcinio, į, funkcinės priemonės e, teisės aktus. Kaip jūs įsipareigojate tęsti šitą procesą? Ačiū už klausimą. Dėl dėl atsakymo. Tikrai visi, kurie galvoja apie šviesę kosmoso e, pramonės plėtrą Europoje, tai tikrai yra labai nuliūdę matydami tokią lėtą pažangą, kuriant bendrąją oro erdvę. Taip yra taip vadinami FAPS, tos e, teritorijos, kurios dalins visą uh, zoną į devynes zonas. Reikėtų e, ieškoti kitų būdų, kitų erdvės padalinimo variantų, trumpinti skrydžius ir tai leistų sutaupyti 5 milijardus eurų per metus. Kaip jau minėjau, pažanga yra apgailėtina. Todėl aš turiu du pasiūlymus. Pirmiausia, daugiau naudotis veiksmingumo kriterijais. Ta FAPS sistema turėtų turėti savo pateisinimą, kaip mes galėtume sutrumpinti skrydžių nuotolius, kaip sumažinti CO2 emisijas surinkti tuos duomenys, paskui tuos duomenys palyginti ir galėtume tada susidaryti vaizdą, kurti konkurencinės sąlygas, įsiaiškinti pagaliau, kiek lėšų prarandama, pavyzdžiui, pagal vieną FAP struktūrą, o kur sutaupama. Taigi, kai susidarysime tokį išsamų e, vaizdą dėgiant FAPS sistemą, tai ir galėsime ieškoti atsakymų. Žiūrėsime, kur yra e, įmanoma pradėti pažydimo procedūras, nes priešingų atveju mes pažangos negalime pasiekti taip greit, kaip norėtume. Un hei. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponė Ševčiovičiau. Sėdžiu beveik prieš pat jūs. Būdamas šio komiteto vicepirmininku ir socialistų frakcijos atstovu, galiu tikrai pripažinti, kad e, šitas trijų valandų maratonas įrodė, juk esate geras diplomatas. Tai taip pat įrodo ir jūsų gyvenimo prašymas. Jūs tikrai esate pasiruošęs, juolap spinduliuojate entuzijazmu. Aš turėjau nemažai klausimų, bet jūs juos jau atsakėte. Taigi atsipalaiduokite ir pa, paklausykite manęs. Per... Jūs esate iš rytų Europos. Todėl kaip jūs įsivaizduojate Europos ateitį, kokia bus transporto sistema ir kaip viskas atrodys artimiausiu metu. Ačiū už tokį filosofinį klausimą. Iš prigimties esu optimistas, todėl tikiu, kad ateitis mūsų laukia šviesi. Žinau, kad per pastaruosius penkerius metus išgyvenome Europoje sunkius laikus. Rodos Europos integracijos procesas birėjo. O su pirmininku ką tik kalbėjome, kokiegi buvo situacija prieš 25 metus ir pripažinome, kad pažanga buvo padaryta milžiniška. Mes nepakankamai įvertinama, kaip per pastarosius metus Europa pasikeitė, kaip ji išsiplėtojo ir nepakankamai tai vertiname. Aš užaugau Bratislavoje po tą geležinę uždangą. Ir aš niekad negalėjau nukeliauti į Austriją be jokių uh, patikrinimų prie sienos. O dabar tai yra stebuklas. Vaikai mūsų visą tai priema kaip suprantama dalyką ir net neįsivaizduoja, kad buvo pasienio kontrolė. Štai koks laimėjimas. Manau, kad e, tą patį turėtume daryti ir transporto srityje. Ir e, šitas komitetas yra labai motivuotas. Žinau, kiek daug ekspertų jame. Daugelis iš jūsų esate transporto specialistai ir esate prisiekę Europos integracijos šalininkai ir pageidaujate tos vienos transporto erdvės, kur nebūtų jokių patikrinimų, vėlavimų, protekcionizmo, tiesiog viena transporto erdvė Europoje. Kągi dar yra paskutinis klausimas. Elžbieta Lukačevska. Ačiū pirmininkė. Mano klausimą komisaras atsakė labai įsamei, todėl norėčiau paklausti kito dalyko. Kaip dabar jūs vertinate kabotažo situaciją ir kaip galėtume užtikrinti rinkos augimą, kaip pasinaudoti augimo galimybėmis kaip įgyvendinti tas taisyklės, kurios yra numačiusi komisija. Ar manote, kad Europos komisija turėtų remti tas transporto kompanijas, įmonės, kurios, pavyzdžiui, neteko rinkų Rusijoje arba Rytų Europoje dėl draudžiamų maisto produktų importo į Rusiją? Ačiū už klausimą. Kaip jau sakiau, kabotažo klausimas labai jautrus socialiniam prasme, nes 2 procentai krovinių yra gabenama per kabotažo sistemą. Todėl mums reikia patikslinti, tobulinti taisyklės ir pradėti kalbėti apie socialinio saugumo E, klausimus su e, tolimų reisų vairuotojais. Taisyklių įgyvendinimas turi būti privalomas nacionalinėms institucijoms. Galima pasinaudoti ir moderniosiomis technologijomis, įvertinant, ar laikomasi taisyklių, pavyzdžiui, skaitmeninio tachografo duomenis. Ta mes galime patikrinti remiantis pagal naujas navigacinės sistemas. Mes galime pasinaudoti patirtimi, žiniomis, valstybių patirtimi, kaip pagerinti vairuotojų gyvenimą, krovinių gabenimą, logistinius klausimus ir daugiarūšio transporto plėtrą, kurio, kurią mes kūrėme Europoje ir siekda, siekiame išvengti lėšų švaistimą, kuomet e, sunkvežimiai rieda tušti be krovinių dėl situacijos e, prie Rusijos sienos. Ji nėra primtina. Pažadu, kad e, naujoji komisija labai rimtai nagrinė šį klausimą, iško sprendimo kartu su Rusijos e, pareigūnais, nes nuo tokios situacijos neturėtų nukentėti ES krovinių vežėjai. Kągi, Išklausėme 38 klausimų ir atsakymų ir dabar e, komisarai bus suteikiamos penkios minutės pasakyti savo baigiamąją kalbą. Labai ačiū. Pirmininkė, noriu nuoširdžiai Jums visiems padėkoti, gerbiami e, parlamento nariai, už klausimus. Jūs akivaizdžiai patvirtinote, kad ir TRAN, ir ITRE komitetai yra labai profesionalūs, labai stiprus kompetencijos požiūrių, atsidavimo Europai požiūrių ir realių ES piliečių interesų atstovavimo požiūrių. Aš žinau, kad daugelis jūsų transporto srityje esate dirbę anksčiau, esate buvę transporto ministrais, komisijos nariais atsakingais už šią sritį arba esate labai aktyviai dirbę parlamente transporto sektoriuje daug metų. Aš manau, kad tai duoda labai gerą signalą Europos piliečiams. Transporto ir erdvės sričiai ateinantieji penkeri metai bus gyvybiškai svarbus. Galėčiau šiek tiek susijęti uh, savo komentaro su pono Ueheli klausimu. Jis klausė, kaip aš įsivaizduoju Europos ateitį, Europos transporto srities ateitį. Galiu papasakoti, kaip Europos komisija bus vertinama po penkerių metų. Manau, kad kriterijai bus labai paprasti. Ar pavyko atgaivinti augimą, ar prisidėjote prie darbo vietų kūrimo? Ar parengėte Europą aršiai konkurencijai globalizuotame pasaulyje? Dar labai svarbu, ar viskas buvo daroma europietiškai, tai yra, galvojant apie aplinkos apsaugą, apie tvarę raidą, apie aukštus socialinius standartus. Aš manau, kad be abejo lengvų klausimų nebus. Kiekvienas ES pilietis galės įvertinti mūsų pateikiamus atsakymus į šiuos svarbius politinius klausimus. Tačiau aš manau, kad mes Europoje turime visas teisingas sudėdamasias dalis tikslui pasiekti. Ir įsivaizduoju, kad su jumis, sutelkę pastangas, galime pakeisti padėtį. Su daugeliu jūsų aš jau per šią kadenciją dirbu ir jūs visi žinote, kad aš e, labai tikiu bendru bendradarb... stipriu bendradarbiavimu tarp Europos parlamento ir Europos komisijos, kad mes sukurtume tikras europietiškas e, bendruomeniškas institucijas. Aš per savo kadenciją labai e, glaudžiai bendradarbiau su komitetų pirmininkų sueiga, su Juri, su AFKO komitetu ir aš labai norėčiau tok, tokį pat požiūrį išlaikyti struktūrinį bendradarbiavimą ir su jūsų komitetais. Padaryti reikės labai daug. Aš manau, kad bendroji darbo tvarkė yra labai ilga, iššūkiai milžiniški, tačiau aš manau, kad mes Europoje turime galimybę išspręsti visus sunkumus. Suteikite savo paramą ir aš mielai e, ją kartu su jumis e, pateisinsiu. Ačiū pirmininkė. Ja, mit diesem Statement kommen wir zum Ir toks, e, tokia kalba mes baigėme šiandienos e, klausimą. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams už protingus klausimus iš e, visų sričių, nuo erdvės iki transporto. Taip pat esu labai dėkingas ir paskirtajam komisijos nariui, ponui Šekvičkovič, už e, atsakymus ir nuomonės pristatymą. Koordinatoriai ir vicepirmininkai, kreipiuosi jūs. Vertinimo posėdis vyks rytoj iš ryto 9.30 ASP 1G2 tas posėdis bus uždaras. O pabaigoje pirmininkas dėkoja vertėjams už darbą, kantrybę ir e, šiek tiek e, viršvalandžių. Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese lange Nacht. Matote, kad jūsų darbas yra vertinamas. Link visiems gero vakaro, posėdis baigiamas.